used to. Ja, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur. Gerbiami kolegos, sveiki atvykę mūsų komiteto posėdžio tęsinį, kaip jau ir nurodė šiandieną iš ryto. Man tenka didelė garbė pas mus, mūsų tarpe, pasveikinti Patriciją Spinoza Kantejaną. Tai yra e, e, užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorija iš Meksikos. Na tačiau mums komitete yra svarbiau tai, kad ji yra uh, šalių konferencijos 16, kop 16 pirmininkė Kankūnė taip pat sveikino ir Meksikos um, ambasadorių Briselį mūsų gerbama draugas Antas Berins Fuente. Prašau atvykti čia į priekį. Ir manau, kad su Meksika palaikome gerus ryšius. Mes turime uh, E, delegacija su Meksiko, Rigardo yra šios delegacijos pirmininkas. Ir jis sveiki, ponė ministra. Europos Sąjunga, Europos parlamentas, o konkrečiai ir aplinkosaugos saugos aplinkosaugos komitetas yra tas variklis, kuris kovoja už klimato kaitą. Šiandieną prieš pietus mes kaip tik dvi valandas diskutavome dėl to, ar reikėtų padidinti mūsų, e, mūsų aplinkosaugos tikslus nuo 20 procentų taršos mažmogo į 30, nors oficialiai tai 30 nevadinama, tai yra 20 ir daugiau procentų. Taigi, e, Kankūnės delegacija lankėmės konferencijoje, dalyvavo visų frakcijų atstovai delegacijoje ir paskutinį naktį mes džiaugiamės e, konferencijos išvadavomis, tai yra sėkminga COP16 baigtimi. Na ir daugelis iš mūsų, kaip ir kiti dalyviai iš viso pasaulio, buvome labai džiugus, kad COP16, COP16 e, sustikimą linkėjo vainikavo sėkmė ir tarsi atverime kelią tolimesniems darbams. Taigi labai malonu, kad jūs šiandieną pas mus atvykote, nes šiandien ryte minėjo, e, kad 15.45 e, pas mus atvyks Günteris Ettingeris atsakinga už brandalinę energetiką ir jis uh, E, turėjo tik tai šį trumpą laiką e, ir per šį trumpą laiką galėjo informuoti mus, ką ES ketina nuveikti brandalinės energetikos saugos rytyje, ypač tiek aktualu turint galvoje e, katastrofą. Um, Japonijo. Dabar prašau žodis jums ir galite pasakinti savo gimtąją kalbą ja, pran, ispaniškai. Taip, dėkoju, ponė pirmininkė, man iš tikrųjų labai didelė garbė uh, E, šiandieną po pietų dalyvauti šiame posėdė, susitiktimi su jumis visais. Ir pačioj pradžioj pasakysiu, kad Meksika labai vertina santykius su ES, o konkrečiai su Europos parlamentu ir santykiai su Europos parlamentu yra ypatingai svarbus. Naudodamas šią progą norėčiau pasakyti, kad kaip jau minėjau ir šiandien ryte parlamento pirmininkui, kad e, Meksika pageidautų, e, palaikyti institucinius santykius su parlamentu, palaikyti nuolatinį dialogą ir jo metu aptarti bet kokius klausimus, kurie atitiktų parlamento, o taip pat ir skirtingų parlamento komitetų interesus. Na ir iš tikrųjų, naudodamas šią progą, norėčiau e, pasidžiaugti tuo, kad Meksikai pavyko e, laiku užbaigti dėrybas Kankune, o taip pat nu, dar sėki norėčiau pabrėžti tą vaidmenį, kurį šiame procese suvadino Europos Sąjunga. Jei neprieštarausite, iš karto norėčiau perėti prie temos, nes suprantu, jog e, ketinama surinkti pasikeitinamų nuomonėmis, todėl paprasčiausiai norėčiau pasidalinti keliomis įvaizdinėmis pastabomis. E, Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Meksika yra šalis, kuri įsitikinusi, kad atsakas į klimato kaitą, kaip ir kiti atsakai į pagrindinės pasaulinės problemas, yra bendradarbiavimas per tarptautinius forumus e, kuriuose E, pasidė, kurios, kuriems sukurti padėmė tiek daug darbo. Na, tikime daugia šalių pagrindų ir manome, kad reikia šių formų kontekste bendradarbiauti tam, kad yra smetsakusi bendras problemas. Kaip žinote, e, rengiantis konferencijai Kankūne, o taip pat e, tvirtinant tuo sudėti. Buvo, tvirtinti sustarimus buvo sudėtinga, ne vėl tik tai dėl to, kad tema techninių požiūrių yra sudėtinga, bet dar ir todėl, kad e, e, būtų daug nepasitikėjimo, kuris lydėjo e, dėrybas ir todėl dėrybas sunku buvo vainikuoti konkrečiai susitarimais. Taigi daugelis vyriausybių pastebėjo, jog labai svarbus dalykai yra energetinė sauga arba kova su skurdu. Taigi visos šios išvalgos sąlygojo griežtas šių valstybių pozicijas ir todėl dėrybų metu buvo sudėtinga pasiekti pažangos. Ir tiesą sakant, dėl to nebuvo įmanoma vykdyti, uh, e, numat, neba, nemanoma pasiekti, kad būtų prisimti įsipareigojimai. Nu, turint galvoje visų e, šį tarptautinį um, kontekstą vis dėlto buvo bendras interesas ir visos val, valstybės, e, o taip pat e, visuomenės veikėjai e, susitarė dėl realistiškos schemos, kuri leis laipsniškai siekti mūsų tikslų, o taip pat um, didinti mūsų ambicijas laipsniškai ir tikrai labai svarbu, kad ES čia yra numačiusi ambicingesnius tikslus. Aišku, konkūnos tarimai nėra galutinis atsakas į klimato kaitą. Na ir tie lūkesčiai, kad būtų įmanoma rasti vienintelį atsaką į sudėtingą klimato kaitos iššūkį, Tai galbūt dėl tų lūšišių, mano manimo, e, tai iškraipė visuomenės nuomonę ir apskritai tarptautinės bendruomenės nuomonę ir lūkesčius. Tačiau Kankūno susitarimai rodo, jog tas įtraukus dialogas, o taip pat dalyvamas e, daugiašaliuose procesuose pasitikint, visą tai mums padėjo susivienyti ir tokiu būdu siekti e, geresnės ateities mūsų žmonėms. Taigi, ką dabar reikia daryti? Privalome didinti mūsų pastangas ir tokiu būdu pasiekti, kad kankūnė sudaryti susitarimai būtų įgyvendinti praktiškai. O kogi yra šių susitari... kankūno konferencijos susitarimo centriniai elementai? Na, tai pirmiausia atkreipsiu dėmesį į laipsniškumą kaip elementą nepametint iš akių to faktų, kad e, tarptautinė bendruomenė kiek turi veikti kiek įmanoma greičiau, tam, kad būtų išvengti e, klimato, klimato kaitos pasiekmių kaštų. Ir Kankūno sustarimuose sustarta dėl laipsniško emisijų mažinimo, o taip pat laipsniško uh, vertinimą tam, kad temperatūra neišauktų labiau nei 2 procentais. Visos šalis, ir paprėsiu visos šalis, pagal turimas, bend, turimas bendrus įsipareigojimus, pagal tą savo atsakomybę, o taip pat ir turimas galimybės, e, susitarė prisidėti prie bendro tikslo, vadovantis skaidrumo ir pasitikėjimo kriterijais. Na ir manau, kad ES pozicijos nuoseklumas yra labai svarbus dalykas, nes e, tie 2 procentai yra numatyti kaip ilgalaikis tikslas. Ir todėl ES buvo svarbus dėrybų dalyvis. Na, galbūt e, dėrybų dalyvių nuomonės, kuri ilgalaikė skiriasi, kiti galbūt norėjo ambicingesnių tikslų, kurie būtų mažiau nei 2 procentai, Kiti vėlgi mane, kad apskritai nereikia čia prisimti jokio konkretaus įsipareigomo šioje srityje, tačiau ES e, tvirtos pozicijos dėka mums pavyko susitarti. Vis dėlto žinome, kad net jeigu ir nusistatome šį tikslą ir jis bus pasiektas, vis dėlto kai kuriuose šalyse gali susiklostyti ekstremalios situacijos. Todėl reikia remintis turimais moksliniais duomenimis e, įvertinti, e, ar kyla temperatūra ir labai svarbu, kad kuturfalis neišauktų 5, šalyse temperatūra neišauktų 5 procentais, nes yra šalių, ypač šalių salose, kurias, kuriuose klimato kaita turės ypač pragaištingų pasiekmių, jeigu nenusistatysime ambicingesnių tikslų. Tačiau šioje politinėje situacijoje nebūtų buvę įmanoma nusitarti dėl susitarimo, kuriame būtų nusistatytas mažesnis skaičius. Be to, yra valstybės, bet vis dėlto yra šalių, kurios mano, kad reikia užsimoti plačiau. Ir šios šalis žiūri į šios sprendimus kaip įmanoma pasiekti paketą, tačiau mano, kad tik. Tačiau kitose klimato kaitos ir kovosios rytise galima daryti daugiau pastangų. Taigi turime tarpininkavimo paketą, kuris primtinas tiek išsivyšiusiam šalims, tiek ir augančios ekonomikos šalims. Ir tai reiškia, kad šios šalis turi savanoriškai imtis klimato kaitos apsaugos žingsnių, įsipareigojimų, veiksmų. Bet tačiau labai svarbu, kad visos tarptautinės bendruomenės šalis susitartų dėl tikslų. Tuos tikslus mes peržiūrėsime, atsižvelgiant į tą pažangą, kurią e, atsižvelgiant į mokslinių rekomendacijas, taip pat į technologijų raidą, tam, kad ilgainiui galėtume nusibriežti ambicingesnių tikslų ir žengti prieki. Reikia pabrėžti, kad tie įsipareigojimai, o taip pat e, e taršos mažinimo e, įsipareigojai augančios ekonomikos ir besivystančios ekonomikos šalyse, e, tai yra tie įsipareigojimai e, tvirtinti susitarimuose šiam šalims yra daug sudėtingesni, didesngesni negu tie įsipareigomai, kurie įtvirtinti Kyoto protokolę. E, Išsivyšęs šalis dar sėkiai patikino, kad laikysi savo įsipareigojimo mažinti klimato taršą, o besivystančios šalis e, dar sėkiai patvirtino emisijų mažinimo tikslus, savo tikslus. Taigi šis poslinkis link bendrų pastangų kaip tik ir lėmė uh, tą pasiektą rezultatą, kurį visi pačiai, plačiai palaikė. Kankūno sustarimų kitas elementas yra štai koks. Būtina susitarti dėl, uh, uh, dėl paramos besivystančioms šaliems struktūros. Tai yra struktūros, kuri leistų mažinti klimato kaitą uh, e, sukeliant čia taršą, be kita ko, čia reikia pakalbėti ir apie kovą su miškų kirtimu. Taip pat e, reikia nustatyti pagrindą tam, kad galima būtų prisitaikyti prie kankūno tikslų. Ir tai yra labai svarbu, turint galvoje ekstremalius e, klimatinius fenomenus, kuriuos stebėjome pasaulyje. Pavyzdžiui, praeitais metais gaisai Rusija, potviniai e, Pakistane, sausras Afrikoje, karščio bangos Europoje, o taip pat e, daug sniego, ką stebėjome pastarojo laiku Europoje, o Meksikoje tam tikrose e, regionuose tenka patirti karščius, kitur yra potvinių. Taigi šis tarptautinis uh, paramos pagrindas pristaikymui prie klimato kaitos pasiekmių yra labai svarbi priemonė. Ji ypač akeli mažiausiams šalims, kurias labai sunkiai paliečia klimato kaitos pasiekmes. Tai yra būtent tos šalis, kurios neturi galimybės pasiruošti ir prisitaikyti prie šių naujų klimato uh, aplinkybių ir kurios, tai yra tos šalis, kuris ne, ir dar neegzistuoja jokių priemonių ir struktūrų, kurios pasaulinį lygių leistų suteikti paramą štai tom šalims, kad šios galėtų prisitaikyti prie klimato kaitos. Na ir š... Na, Taip pat reikės kurti technologijų mechanizmą, kuris leistų kurti nacionalinius ir regioninius technologijų centrus, kurie būtų apjungti į tinklus. Ir kitokiu būdu būtų užtikrintas tarptautinis bendradarbiavimas, kuris leistų kurti pajėgumus. Kai, kurie, e, kai kurios šalis investavo į švarių, švaraus vystimosi technologijos Ir labai svarbu, kad tos technologijos iš tikrųjų būtų taikymos ir kad šiose srityse darbo tvarkės būtų kiek įmanoma platesnės. Tai yra vienintelis būdas sukurti paskatas tam, kad ir toliau būtų investuojama į tokias naujas švarias technologijas ir jų raidą, o kartu visuomenė, um, kur taikomos tos technologijos iš to turėtų naudos. Taigi mes bandame sukurti tokį ratą, ciklą, kai, kai bandoma klimato kaitos kontekste sukurti technologijų darbo atverkė, kad net ir neturtingiausiose šalyse būtų rinka technologijams ir per, ir per, to, mechta, per, to, per tą mechanizmą, per kurį bandoma palengventi tokių technologijų dėgymą, būtų padėta ir toms neturtingoms šalims prisimti didesnius įsipareigojimus klimato apsaugos rytyje, kurių jo šiaip negalėtų prisimti, nes joms trunksta pajėgumų. Taigi aš manau, kad tai iš tikrųjų pagrindinis elementas. Lygiai taip pat labai svarbus žaliojo klim, klimato kaitos fondo sukūrimas pasauliniu lygiu kuri e, kuris leistų padėti finansuoti atitinkamas programas augančios ekonomikos šalyse. Na ir taip pat buvo labai plačiai pripažinta, kad e, finansinės pagalbos priemonės būtų labai svarbus dalykas. Tai yra e, tokie fondai, kurių lėšas galima būtų panaudoti e, labai greitai ir e, tarkim, 2010-2012 metais iš turtingo pasaulio lėšas būtų skirimas šios fondus ir jos būtų skirimas e, neturtingom šalims. Konkūno konferencija taip pat buvo vienas labai svarbus elementas, kuris galės pratirtinti mūsų diskusijas ir indėlį. Tai yra pilietinės visuomenės e, dalyvavimas privataus sektoriaus, akademikų, žiniasklaidos, uh, o taip pat teisėkuros atstovų dalyvavimas. Ir beje, norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad Meksika formaliai pasiūlė, kad teisėkuros institucijos konvencija būtų pripažintos kaip specifinio interesos grupės, nes jūsų atliekamo darbo svarba yra labai didelė tam, kad vykdančiosios valdžios institucijos galėtų vykdyti prisimtus įsipareigojimus. Deja, Kankūne nebuvo sutarta dėl to, kad būtų patvirtintas toks pakeitimas, tačiau tikimės, lygiai taip pat tikimės, kad ir jūs mums padėsite tam, kad uh, e, dalyvavimas būtų išplėstas įtraukiant jį ir įvairių šalių teisėkuros institucijas. Aišku, reikėtų paieškoti, kaip geriausiai tai padaryti, tačiau jeigu jau kartą yra pripažįstama, kad teisėkuros institucijos yra sprendimų prieimimų dalyvės valstybėse, tai jas reikia įtraukti į dalyvių grupę. Na, dabar mes kaip pirmininkaujanti E, konferencijos šalis e, skatiname bendradarbiavimą su Pietų Afrikos e, iš, <clears throat> užsienio reikalų ministerija, nes Durbanė vyks kita konferencija. Taigi, per šiuos metus tai yra mūsų vienas iš svarbių darbo barų. Na ir galvojant apie Durbano konferenciją, lūkesčiai yra įvairūs. Na, nenorėčiau teikti perdėtai, kad yra, lūkesčiai yra optimistiški, bet jie nėra ir ne pesimistiški. Na, prieš kankūną. Uh, E, buvo gal ir sudėtinga, tačiau dabar turime labai aiškę darbo tvirkę, labai aišku, ką reikia padaryti, kad klimato, su klimato kaita pasauliniu lygiu galėtume kovoti iš vien. Tačiau yra daugybė kitų temų, dėl kurių diskusijos net neprasidėjo. Pavyzdžiui, kai kalba eina apie finansavimą, kol kas diskusijose daugiausia buvo susitelkimai e, į klausimą, ar reikės ar nereikės kurti naują fondą. O dabar jau nuo diskusijų dabar diskusijomėse turi perėti prie klausimo, kaip veiks šis fondas, iš kaip jis bus finansuojamas. E, Meksikos nuomonė reikės užtikrinti ne tik e, viešai finansavimą, bet dalį lėšų turės skirti ir privatus sektorius, nes mes kalbame e, apie minimales sumas Tai yra 100 tūkstančių dolerių pradedant nuo, tūkstant, nuo 2020 metų. Na ir dar šiais metais, galbūt kiek vėliau, e, privatus sektorius turės e, teikti paramą e, paslaugomis ir panašiai aplinkosaugos rytyje, kai kurie, kai kurie specialistai skaičiuoja, kad čia reikės 500 tūkstančių dolerių kasmet. Taigi Ehm, dėl to reikia dėrėtis, tačiau galiausiai reikia susitarti ir dėl detalių. Ehm, ne vien tik dėl svarbiausių tikslų, nes kai kas teigia, kad detalės tai yra pats kebliausias dalykas. Taigi reikės dirbti labai kruopšiai. Lygiai tas pas, pats pasakytina apie prisitaikymo komitetą, ehm, mechanizmą RED. Taigi, dėl šių konkrečių dalykų reikia pradėtis dėrėti konkrečiai. Na, todėl reikalinga mums pilna ES parama ir aišku šiame kontekste e, ypatingai svarbus vaidmuo tenka Europos parlamentui. Aš jau nušvečiu tai, kaip ES pozicija leido suartinti besivystančių čia besivystančių šalių politika ir pozicija su uh, e, išsivyščiusių šalių pozicija. Ir e, taip pat nepamirškime, kad egzistuoja pietų, šal, pietų šiaurės ašis. Ir manau, kad čia e, remiantis šią ašimi galėtume iš naujo peržiūrėti vystimasi teorijas, nes kai galvodama apie paramą uh, E, vystimusi, tai paprastai įsivaizduodavome, kad turtingesnė šalis padeda uh, e, skurdesniai šaliai. Taigi šiame kontekste galvojant apie paramą, apie besivystančiam šalims, mes padėsime ne vien tik tais toms besivystančiam šalim, bet kursime ir bendrą vertybę, tai yra e, rūpesti aplinkosaugą. Na, o dabar norėčiau nušviesti Meksikos įsipareigojimus ir ketinimus. Mes e, ketiname dirbti toliau ir prašome paramos iš jūsų pusės tiek ES viduje, tiek ir jūsų santykiais su tarptautiniais partneriais. E, nes, dar sėki pakartosiu, būtina, kad visi dėtų pastangas. Pone pirmininkė, dėkoju Jums, dėkoju Jums visiems uždėmesi ir mielai atsakysiu klausimus, besireaguosiu pastabas. Ačiū. Ja, Frau Minister. Pone ministrė, labai ačiū už Jūsų įdomias mintis. Manau, kad Kankūne nuveikėte. Nu, labai nemažai. Ne, ne visi jums iš mūsų ten buvusių galbūt padėkoju, nes neturėjau laiko, taigi norėčiau padėkoti mūsų visų vardu. Kankūne pasiektais rezultatais esame patenkinti, tačiau dabar reikia gyveninti Kankūno sprendimus ir Durbano konferencijoje, todėl mūsų laukia dar daugiau darbų tam, kad galėtumėme susidaryti geresnį vaizdą dėl pasaulinio susitarimo dėl klimato kaitos. Dabar kiekviena politinė frakcija turės galimybę vieną minutę užduoti po vieną klausimą. Ir jeigu norite, jeigu pageidausite, galėsite atsakyti po kiekvieną klausimą taip pat po vieną minutę. Karl Heinz Florence pirmasis klausė. Nepaisant e, to, kad jau buvo padėkota, aš norėčiau dar kartą savo ruoštų padėkoti ministrui po Kopenhagos konferencijos, Kankūno konferencija buvo tam tikras lakmuso papirėlis, kitas lakmuso papirėlis bus Durbanas ir po to, kas čia dabar vyksta Japonijoje, pasaulio energetinė situacija visiškai pasikeis, aš tikiuosi, kad jis atitinkamai ruošiatės tam taip pat. Mano aistra ir labai rūpimas rytis yra miškų nykimas. E, galbūt galėtumėte tarti keletą žodžių apie tai, ką ketinama šioje srityje pakeisti, kaip pagerinti padėtį, taip pat e, vadinamoji klimato diplomatija, kurią minėjome ir šiame parlamente, mano nuomonė, pasaulymas turėtų būti sustiprinta dvišaliais pagrindais daugelis šalių imasi veiksmų, tačiau jie nėra užfiksuojami konkrečiuose susitarimuose, todėl Europos lygmenių galbūt būtų galima nuveikti daugiau. Ačiū, Dan Jorgensen dabar klausia. Aš taip pat maždaug dvi minutės pasirašiau jūs, jums, e, jūsų adresu liaupsiams išsakyti, tačiau dabar peršoksiu tą dalį. Noriu paklausti, ar jūs manote, kad mes esame pasirengę antrajam įsipareigojimo laikotarpiui, e, kuris turėtų būti nustatytas Durbane ir taip pat dėl antras klausimas yra susijęs su jungtinių valstijų ir kitų e, svarbių valstybių pozicija galėtų pasikeisti Durbane. Dėl taršos mažinimo. Taigi, kaip Jūs manote, kokiu žingsniu reikėtų imtis Durbane, kad uh, procesas pajudėtų greičiau. Dabar žodis Europos liberalams Kris Deivis. Europos Sąjungoje mes vis dar diskutuojame, ar turime didinti CO2 mažinimo siekius, bet tam reikia saistančio tarptautinio susitarimo. Ir žiūrint į ateitį, kažin ar įmanoma bus sudaryti susitarimą, kuris tenkintų tokias vyriausybės, kur, kurios nepritarė tom priemonėm, kurių mes norėtume. Ar jūs manote, kad įmanoma kada nors susidaryti tokį saistantį susitarimą? Dėkui, ponė pirmininkė, ponė Hase. Mano klausimas yra susijęs su tuo, ko klausė Kris Deivis. Labai svarbu, kad šalis Kankūne e, susitartų dėl dviejopo tikslo. Tačiau tai, dėl ko buvo sutarta Kopenhagoje, iš principo sutarta Kopenhagoje ir patvirtinta Kankūne nebūtinai atitinka ES siekius. Taigi kyla klausimas, ką mes turėtume daryti, kad būtų pasiektas toks susitarimas, kad mm, teršalų išmetimų, toks susitarimas dėl teršalų išmetimų kiekio atitinkamo mažinimo. Pone Debrun, dėkui ponė pirmininkė. Aš manau, kad Kankūno vienas svarbiausių tikslų yra e, galutinių terminų nustatymas įvairiems dalykams, e, tarp jų, pažiūrėjau, informacijos pateikimui. Ir ar, ar galėtumėt dabar pasakyti, e, kaip vyksta tas informacijos pakeitimas, kaip įgyvendinami nerinkos mechanizmai pavyzdžiui, e, informaciją turi pateikti besivystančios šalis dėl kovos su klimato kaita tikslų. Taip pat norėčiau paklausti apie pereinamojo laikotarpio e, komiteto, kuris skirtas žaliosios darbo tvarkės e, įgyvendinimui posėdį, kuris turėjo vykti 14-15 kovo, bet buvo nukeltas. Kaip matote, mm, gerbiama e, sekretorė, klausimų mes turime labai daug, bet dėja galiu skirti jum tik penkias minutės tiem klausimam atsakyti. E, dėkui, dėkui už tiek daug klausimų. Pirmas e, klausimas susijęs su miškų naikinimu. Taip, aš pritariu, kad tai yra Mm, šis dalykas turi labai didelį potencialą, nes tai yra trečias didžiausias teršalų m, mm, išmetimo šaltinis. Ir šalis įgyvendina miškų atsodinimo e, programas ir mes manome, kad turėsime jau daug ką gero pasakyti, kai Durbane vyks konferencija šiuo klausimu. E, kyla daug klausimų, kas vyks po Kyoto protokolo, kai nustos galioti Kyoto protokolas. Aš manau, kad neįmanoma E, neįmanoma pasiekti susitarimo dėl kito įsipareigojimų laikotarpio po Kijoto protokolo. Galbūt pavyks e, priimti rezoliuciją dėl skurdo mažinimo ir turime galvoti apie tai, kokius įsipareigojimus norėtume įgyvendinti po kokius įsipareigojimus norėtume prisimti po 2012 metų. Prisiminkime tai, kad šalis jau yra prisėmę įsipareigojimus, kurie numatyti ilgesniam laikotarpiu negu 2012 metai. Kyoto protokolas irgi tęsiasi ilgiau negu 2012 metai, nes ne viską pavyks pasiekti, nors ir buvo numatyta, mm, kad pasiekimo terminas yra 2012 metai. Bet e, šalis pasirašė Kyoto protokolą, turi iki galo įgyvendinti savo įsipareigojimus. Taigi tie įsipareigojimai bus įgyvendinami ir po 12 metų. Mums reikia pagalvoti apie tai, kokias priemonės galėtume panaudoti kad išauktų mūsų siekių lygis. Ir ko gero tai būtų Kankūno susitarimų įgyvendinimas. Jei mums pavyks e, įgyvendinti taip vadinamą žalėjį fondą, galbūt tada galėsime prašyti, kad besivystančios šalis prisimtų daugiau įsipareigojimų. Meksika yra viena iš tokių šalių, kuri yra pasirengusi prisimti daugiau įsipareigojimų, nes suprantame, kad tokia yra realybė, mm, situacija liečia mus visus ir mes esam pasirengę tokius įsipareigojimus prisimti. Turime įgyvendinti įsipareigojimus ir turime numatyti priemonės, kurios leistų šalim prisimti daugiau įsipareigojimų. Aš nesakau, kad mes turime tiesiog parengti tokią įsipareigojimų formą ir liepti besivystančiom šalim e, tuos įsipareigojimus prisim, prisimti. Ne, tiesiog mes norime, kad jos suvoktų, kaip svarbu mm, įsipareigoti, kovoti su klimato kaita Taip pat mums reikia numatyti atitinkamas procedūras, kad kuo daugiau šalių galėtų pasinaudoti e, naujosiomis technologijomis. Ir tada bus galima m, mm, skatinti didesnės investicijas. Ir tikiuosi, kad besivystančios šalis galės prie visų šių procesų prisijungti. Noriu pasakyti, kad taip pat manau, kad kažin, ar turėsim aišku sprendimą, kaip elgtis ateityje, kai pirmasis įsipareigojimų laikotarpis ateis į pabaigą. Tai yra, kažin, ar turėsime aišku sprendimą, kaip toliau daryti po 2012 metų, reiks svarbaus politinio sprendimo. Uh, ir parlamento vaidmuo čia galėtų būti dar stipresnis. Tai yra iš vienos pusės ir techninis klausimas, bet iš kitos pusės jis yra mm, labai susijęs su mm, politiniais dalykais. Dar e, šioks toks komentaras dėl pereinamojo laikotarpio komiteto posėdžio, kuris turėjo vykti uh, 14-15 kovo ir kuris buvo atidėtas. Mes turėjom atidėti tą posėdį, nes Azijos grupė labai tam priešinosi, nes negalėjo susitarti, kas atstovaus Azijos grupiai šiame pereinamojo laikotarpio komitete, Transition Committee. Dėkui. Minister, so for... Pane ministrė, ačiū, kad atvykote į Bruselį ir radote laiko susitikti su aplinkos komiteto nariais. Dėkojame Jums už Jūsų pristatytas mintis. Tikiuosi, kad antrasis žingsnis, kitas žingsnis bus žengtas Durbanė. Mes tikrai siūsime ten savo atstovus ir Jūs kvietėte vyriausybės, teisėkuros institucijas, pilietinę visuomenę, savivaldybę atstovus, sutelkti pastangas, bandant atremti šios naujausius 21 amžiaus iššūkius. Dėkojame dar kartą, linkime sėkmės jūsų darbe. Okay, der Kommissar Oettinger ist schon da. Dann, äh, ça va. Vielen Dank.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 a oublié son sac, Madame Espinosa. Ah. Vous avez last last day evening you speak about nuclear security. Yes. So yes. hello. Yes. Ich habe Sie gesucht draußen. <laughs> Entschuldigung, damals, schon drin, Sie haben den Liste drauf geleitet, dann wurde ich <laughs> hochgedreht. okay. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh... Taigi, mėly kolegos, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti ES energetikos komisarą Günterį Oettingeris, sveiki atvykę į aplinkos komitetą atsakingą už aplinką visuomenės sveikatą ir stichinės nelaimės. Įvykiai Japonijoje, Fukushimas brandalinėje jėgainėje pritrenkė šio komiteto narius, kaip ir mūsų visus. Dėkojame, kad atvykote pas mus, radote laiko, vakar lankėtės pramonės komitete ir nepaisant to radote laiko dar trumpam užsukti pas mus ir pranešti apie veiksmus, kurių ketinama imtis. Daug kas kalba apie tam tikrą pertrauką dabar sąstingi e, po įvykių šiame, šioje aukštų technologijų šalyje. E, taigi ne švaistykime laiko, išklausysime jūsų pristatymo apie tai, ko ketinama imtis. Po to bandysime dar šiek tiek pasikeisti mintimis, užduoti klausimus, tačiau laiko turime nedaug. Klausimus galima tik po vieną minutę, dabar suteikiu Jums žodį. Pane pirmininkė, gerbiamas Leinenai, gerbiamas ponas ir ponai e, parlamentarai, e, sutrikę ir pasibaisėję stebime vaizdus iš Japonijos ir esu tikras, kad dar šie tragiški ir platus mato katastrofiški įvykiai nesibaigė. Prieš penkias dienas įvyko žemės drebėjimas, apie kurį jau buvo pranešta prieš dvi dienas ir e, e, žemės drebėjimas siekia 8,9 arba 10 e, devynis balus pagal Richterio skalę ir Japonija pakeitė savo geografinę padėtį, pasislinko iš į e, šalį, į šoną 2 metrus. E, <clears throat> po to kilo tsunamis, 10 e, metrų aukščio bangos kilo. Dėl tsunamio poveikio buvo nutrauktas elektros tiekimas ir e, atsarginiai agregatai, generatoriai, gamino, kurie gamino elektros energiją, taip pat e, buvo pažeisti, dėl to kilo grėsmė brandalinių jėgainių aušinimo sistemoms. E, Japonija ir trečiosios valstybės, kurios nustato tam tikrą nelaimės lygį, brandolinės nelaimės lygį įvertina tai kaip keturių balų, kai kurios kitos penkių balų, tuo tarpu Prancūzijos atitinkamos institucijos įvertina šią, šį katastrofos lygį šešeriais balais, mes žinome, kad katastrofos Černobilė lygis siekia septynis balus. Apžinome, kad e, e, šios jėgainės e, pajėgumas yra 7 tūkstančiai megavatų. Reaktoriai buvo statyti 69-aisiais nuo 71 iki 79 metų ir vienos iš vieno reaktoriaus apsauginis blokas, apsauginė kapsulė yra e, pažeistas. E, aplinkui e, reaktorių e, yra saugomas panaudotas brandalinis kūras, bendrai tariant, padėtis praktiškai tapo nevaldoma. Jie Japonijos specialistai bando įvairias priemonės, e, kad e, galėtų šiek tiek kataušinti reaktorius. E, netgi sraigtasparniai yra naudojami, tai yra praktiškai miškų gesinimo priemonės, taip pat kitos priemonės, kurios tiesiogiai nėra pritaikytos aušinti reaktoriams. Energetikos koncernas yra šeštasis pagal dydį pasaulyje ir kyla didžiulis nepastenkinimas jo veiksmais, kyla didžiuliai nesutarimai tarp šio koncerno ir Japonijos vyriausybės. Ir e, taip pat reikia čia kalbėti ne tik apie e, inžinierių e, kompetenciją, kitus aspektus, tačiau reikia taip pat e, vos nepraktiškai atsiduoti Dievo valiai. Ir per kelias artimiausias valandas gali įvykti dar papildomų nelaimių ir Japonijos gyventojams kilusi tikrai didžiulė grėsmė. Aišku, panikuoti dar niekas neketina. Tokijas, turintis daugiau nei 30 milijonų gyventojų, yra didžiausia pasaulio metropolija, o Prancūzijos aplinkos ministrai, mi, ministrė šiandien paragina savo valstybės piliečius e, palikti Japoniją, tačiau e, vietiniai gyventojai nelabai turės kur pasitraukti. Tačiau norėjau to pasakyti, kad e, katastrofos masto dar kol kas galutinio nelabai manoma įsivaizduoti, ką šie įvykiai reiškia Europos energetikos ūkiui. Vakar vyko ilgą laiką svarbi aukšto rango pareigūnų konferencija. Valstybės narėms atstovavo ministrai, valstybės sekretoriai, kiti aukšto rango pareigūnai nacionalinių tominės energetikos e, tarnybų atstovai, energijos koncernų veikiančių Europoje brandolinės energetikos srityje atstovai, E, ir taip pat e, brandalinių jėgainių statytojai dalyvavo e, šioje aukšto lygio konferencijoje. Mes bandėme per ją susitarti dėl bendrų sąlyčio taškų ir dėl tų klausimų, dėl kurių nuomonės skiriasi. Klausimas, ar ateities planavimo darbams energetikos srityje šie įvykiai mm, galėtų reikšti esminius pokyčius, dėl šio klausimo nesutarėme. Aš esu krikščionis demokratus, puikiai e, žinote. Ir e, <clears throat> vakar buvo pareikštas e, netgi mano atžvilgiu tam tikras nepasitikėjimas, man buvo bandoma priekaištauti, kad aš nesu visiškai objektivus e, šiuo e, klausimu, kadangi žinote, kad Vokietijoje yra priimtas sprendimas e, atsisakyti brandalinės energetikos, tuo tarpu Prancūzija, Junktinė karalystė, kitos šalis nenumato pokyčių brandolinių jėgainių apsaugos struktūros rytyje. Vokietija Austrija, taip pat ir Šveicarija, trys vokiškai kalbančios šalis. atsiribojo nuo kitų valstybių, nuo slaviškų kraštų. Mes visi siekiame, kad Europos mastu būtų patikrinta, patikrintas brandalinių jėgainių saugumo lygis. Prisimenate, kad prieš du metus buvo patvirtinta Europinė branduolinės energetikos pagrindų direktyva, kuri turėtų būti įgyvendinta iki Liepos mėnesio perkeltai nacionalinė teisė. Tačiau tai yra bendro pobūdžio priemonė, tokia galbūt netgi šiek tiek paviršutiniška vakar, tačiau E, buvo sutarta dėl to, kad visos 143 brandalinės jėgainės privalo būti patikrintos, būtų, turi būti jų atžvilgių arba juose atliktas tas vadinamasis streso testas e, remiantis e, grėsmėmis, kurios kilo Japonijoje žinome, kad e, Atlanto pakrantėje veikiančių jėgainių atžvilgių gali kilti e, tsunamiai, taip pat gali nukristi lėktuvai, e, elektroninės valdymo sistemos gali būti pažeistos, aušinimo sistemos, ar jos yra stabilios, kyla klausimas, apsirūpinimas elektros energija, atsarginis elektros energijos tiekimas, kaip yra numatytas. Visi tie dalykai bus tikrinami. Mes komisija e, per artimiausias savaitės e, tuos saugos bandymus e, rengdami nustatysime bendruosius kriterijus, kurie turės būti taikomi visose brandanės jėgainėse ir priklausomai nuo jėgainių tipo E, statybos metų, geografinės padėties dar bus tie standartai keičiami, pritaikomi atsižvelgiant į jų specifinės situacijas ir tiek jūsų komitetas, tiek visos parlamento frakcijos turės galimybę pareikšti savo nuomonę dėl šių standartų kriterijų optimizavimo. <clears throat> Jau šiandien uh, atitinkamus parodymus, e, nurodymus daviau dėl bus būtinybės pasirenkti e, tiems saugumo bandymams, tam, kad būtų taikomi patys griežčiausi techninio pobūdžio reikalavimai. Saugumas Europoje yra nedalomas. Kol kas nesu numatęs konkrečių uh, terminų, iki kada tie kriterijai turėtų būti parengti. Iki birželio mėnesio kol kas ketiname parengti e, standartinius, tos bendruosius kriterijus ir e, <clears throat> po to atsižvelgiant į ekspertų nuomonės dar būtų galima jau pradėti vykdyti tuos saugumo patikrinimus kaip jau minėjau, ES atitinkama direktyva iki šių metų Liepos privalo būti perkelta į nacionalinę teisę ir 2014 metais turėtų būti e, atliktas atitinkamas direktyvos nuostatų įgyvendinimo įvertinimas. Noriu tačiau dabar, jau dabar paskelbti, kad iš karto po saugumo bandymų mes kartu su valstybėmis narėmis aptarsime galimybę papildyti šią e, brandolinės saugos pagrindų direktyvą praėjus pusmečiui tam, kad europiniu mastu e, galėtume nustatyti bendrus brandolinės saugos standartus e, visose valstybėse narėse, atitinkamai gaudami parlamentą pritarimą aukšto lygio darbo grupė balandžio mėnesį pratęs savo darbą. Pirmadienį energetikos taryba taip pat svarstys atitinkamus klausimus, bendrųjų reikalų taryba, kuri atsakinga už brandolinės energetikos aspektus. Taip pat galiu jau šiandien pasakyti, kad kitos savaitės ketvirtadienį vadovų taryboje daugiausiai dėmesio bus skiriama euro zonos ir um, euro kaip valiutos klausimams, e, tačiau taip pat e, bus papildyta darbo atvarkė ir dar vienu punktu e, dėl brandolinės saugos atsižvelgiant į katastrofiškus įvykius Japonijoje, savo saugumo patikrinimą ir atitinkamus bandymus mes norime pasiūlyti taip pat ir kaiminėms šalims, Šveicarijai, Turkijai, Rusijai ir Manome, kad ponas Sarkozy turėtų šį klausimą taip pat iškelti ir per G20 būsimai susitikimą. Mes privalome dėti visas įmanomas pastangas, kad e, pasaulio mastu nustatytume bendrus saugumo, brandalinio gairių saugumo patikrinimo standartus, kurie galėtų taip pat ir Kinijoje, Indijoje, kitose šalise tiek būtų trumpai mano įžanginių e, minčių. Būtų įdomu išgirsti jūsų kritinius klausimus ir e, pasiūlymus, kadangi laiko yra nedaug, tai aš e, esu pasirengęs <clears throat> kitą pirmadienį pratęsti diskusiją su jūsų frakcija. Dėkuoju, ponė komisarė Tingeriu, už šį pristatymą, už informaciją jūs tikrųjų veikite labai greitai, tai reikia pripažinti, nes antradienį visas 27 valstybės narės atsintė savo atstovus, tai buvo gerai, nes aišku, visuomenė iš mūsų tikėjo greito uh, greitų veiksmų. Na, jūs sakėte, vieni kol kas dvėjoja, kiti pernelyg greitai veržėsi į priekį. Na, aš manau, tai viskas priklauso nuo požiūrio į brandolinę energetiką. Neįsivaizdavau, kad bus germaniškos, slaviškos ir romaniška, e, romanų pa, pasaulio skirtingos stovyklos e, ir skirtingi požiūriai į brandolinę energetiką. Taigi kila klausimas, ką komisaras, ką komisija gali čia nuveikti, nes tai ne jų kompetencijos rytis. Taigi galbūt reikėtų skubiai pakeisti Euratomo sutartį. Ir tai yra vienintelė Europos pagrindų sutartis, kuri niekuomet nebuvo keista. Taigi galbūt tikrai pribrendo laikas imti ir keisti šią sutartį. Taigi man dabar labai sudėtinga, nes yra norinčių pasisakyti 20 kolegų per 20 minučių. Arba jūs viską išklausysite ir po to pabaigai <clears throat> pasisakykite, ar vis renkime pasisakymo raundus. Gal leiskime pasisakykime iš kiekvienos grupės ir Kalas Hartas Florensas, kaip ir e, Meksikos e, užsienio reikalų ministras atveju. Dėkuoju, ponė komisarė, už jūsų žingsnius, tai tikrai padarė didelį įspūdį. Na, krizė gali būti labai gili, bet gal iš tikrųjų e, ką galima būtų nuveikti klimato kitos politikos rytyje ir galbūt komisija galėtų pakeisti savo poziciją, galbūt dėl uh, E, veiksmingumo tikslus rytie. Marytė Varsun. Dėkuoju, ponė komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Taigi dar sėkiu dėkoju ponė komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Tai iš tikrųjų gerai atlikti tuos patikros testus. Gera iniciatyva, tačiau tai yra trumpalaikė priemonė. Na, o aš pati dirbau vyriausybėje, kurioje buvo nuspręsta uždaryti gerai veikiančias brandalinės jėgainės. Na, ir ilgainiui uždaryti tas visai neblogai dirbančias jėgainės. Galbūt tai ir iš tikrųjų yra tinkamiausia priemonė, tos vidinio laikotarpio priemonės gal nėra tinkamas atsakas. Na taip, pro, kai galvojame apie ilgalaikės tokių jėgainių uždarimo programas, kaip kol bus atrasta energijos kitų šaltinių, tai galbūt kitą savaitę, kai sutiks valstybės narės, galėtume įtraukti šį klausimą į darbo tarkę, kad galėtume žiūrėti, kaip spręsti šį klausimą. Aš ilgus metus e, e, priešinausi e, branduolinį energetikai, kol galiausiai supratau, kad jeigu norime mažinti CO2 išmetimą Europoje, tai branduolinė energetika yra svarbi. Taigi, ką, Euro, kaip Europa, ką, Europa da, ką komisija, ką Europa daro dėl mišrios energetikos. Mes nieko nedarome. Na, ir mes nepasimokėme ne iš to, kas įvyko Japonijoje, ne, kai kur kitur. Mes darome tą patį. Ir kaip ir geležinkelio srityje. Geležinkeliai gal nėra labai saugiai tokia jau priemonė transporto, bet kiekvienas iki, kai vyksta kažkoks incidentas, nelaimė, tada susirūpinėme, bet trumpam. Taigi, e, gaminant energiją, nesvarbu kokia tai būtų gamybos rušis, žmonės miršta be kitako ir um, anglės gavybos sektorija. Taigi galbūt dabar po įvykių Japonijoje bus nusisukta nuo brandilinės energetikos, pasirinkta vietoj to anglis ir nevykdinsime savo CO2 tikslų. Stänga de äldsta reaktorerna som saknar de mest avancerade säkerhetssystemen. Dėkoju. Na buvo kalbama apie tai, kad brandalinės jėgainės turėtų būti uždarytos, jeigu jų kriterijai, saugos kriterijai netenkinami. Kaip jūs į tai žiūrite, taip pat kalbama apie uh, saugos patikras. Tai reikėtų čia apimti visą grandinę nuo transporto, nuo saugyklų iki pačių jėgainių, iki po to atliek, brandalinių atliekų saugyklų. Aš manau, kad visą šią grandinę reikia patikrinti. Na ir galiausiai e, brandolinis kūras, kuris yra plutonio, kaip jūs žiūrite? Dėkui, komisarė. Vakar jūs sakėte, kad Europa, ko gero, turės pagalvoti apie nebrandolinę ateitį. Bent jau taip jūs citavo. Ar iš tiesų jūsų yra tokia pozicija? Dabar kalbant apie tuos taip vadinamus streso e, testus. O ar jie numatys tie testai, kad m, mm, yra galimybė, kad tas stresas kyla, e, rizika kyla iš daugelio dalykų, kaip ir Japonijoje, ir žemės drebėjimas, ir tsunamis, ir panašiai. Ir ar dėl viso to, kas dabar vyksta Japonijoje, nereikia pagalvoti apie e, brandolinį moratoriumą Europoje? Dėkoju. Senjor, ponas Rossi. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, komisarė, kad atvykote ir kalbate atvirai, sakote, kad situacija nekontroliuojama. reikia siekti, aišku, kad žala būtų kuo mažesnė. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate, ką komisija mano, kaip turėtų keistis ES energetikos politika ir ar turėtų būti pakeista Euroatomo sutartis. E, džiaugiuosi, kad taip greitai bus pradėti, vykdom, pradėti e, stres, ties, streso e, testai. Ir ar jūs prašysite valstybių narių nesimti skubių priemonių, kol nebus pateikta atitinkama specialistų nuomonė? Ar nemanote, kad reikia taip pat apskaičiuoti mūsų energetikos poreikius, kurie regis visą laik didėja. Dėkuoju. Dėkuoju, tos greitos priemonės yra geros, tačiau reikia galvoti apie ilgalaikę politiką. Tos trumpalaikės priemonės sumažina spaudimą, tačiau norėčiau paklausti, kaip reikėtų užtikrinti brandarnės energetikos ilgalaikį saugumą. Na ir kaip galima būtų pasiekti, kad tų patikrų rezultatai ir jų pagrindų nustatyti kriterijai būtų privalomi. Neletai e, brandulinės jėgainės yra prie valstybės sienos ir kitoj sienos pusė esanti valstybė narė neturi jokios įtakos. Trečia, kaip spręsti šį klausimą? Ir trečia, galbūt galėtumėte numatyti uh, paskaičiuoti brandolinės energetikos tikruosius kaštus ir tikrąjį pelną. Matys groti. Dėkoju e, už tai, kad taip skubiai, greitai, energingai įsikišote ir veikėte. Na tai rodo, kad vis dėlto komisija sugeba veikti, už tai noriu širdingai padėkoti. Likus rizika. Ta rizika, rizika išlieka. Na, o tikimybių paskaičiamai leidžia paskaičiuoti, kada tie incidentai įvyks. Deja, Japonijoje tai jau atsitiko ir toks incidentas yra įvairių sutapimų grandinė, kurių ne, negali numatyti. Aišku, gal reikia kitokių technologijų, taigi norėčiau paklausti, kai kalbame apie energiją iš atsinaujančių šaltinių, tai galbūt būtų protinga, kad kad mes nusisiti, labai padidintume energijos iš atsinaujančių šaltinių tikslus. Na ir galbūt e, galėtume atitinkamai keisti turimus tinklus. Gabrielė Gardinį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sulaukėme komisijos komunikato dėl e, civilinės visuomenės apsaugos, esu pranešė šio klausimu ir manau, kad kalbant apie šią temą reikėtų išplėsti klausimų ratą susijusi su piliečių, civilinės saugos mechanizmu Europos Sąjunga. Ir čia galbūt reikėtų naujų modelių, reikėtų bandymų ir taip toliau. Kitas dalykas yra Mm, branduolinės energetikos atsisakymo. 30 procentų energijos ES gaminama iš branduolinės energetikos ir, pasul, ir pagal tyrimus pen, iki 50 metų vis tiek branduolinė energetika bus energijos mišr, mišinė dalys. Taigi, ar CO2 tikslų galima pasiekti be branduolinės energetikos indėlio? Kri, kretinas, a, a, Senijus, ponė Pirinkė, jūs praeitie sakėte, kad ir praeitie, jūs sakėte, kad praeitie ir būtų incidentų. Taip, brantinės energetikos incidentai yra reti, tačiau jeigu jau jie kartą vyksta, tai jie yra plataus masto, tarp valstybinio pobūdžio ir trunka ilgai, siekia ir kitas kartas. Taigi, e, iki 2050-ųjų tikriausiai energetikos mišinyje e, bus ir brandalinė energetika. E, Ir galbūt e, turi, e, komisija turi planų, kaip pasiekti iki 2050 metų nusibrieštų tikslų nenaudojant brandolinės energetikos. Arba galbūt komisija pakeitė savo požiūrį po incidentų um, e, Japonijoje. Dėkui, ponia komisarė, ir už jūsų tokią greitą reakciją suprantame, kad atominė katastrofa tai yra ne tik nelaimė žmonėms ir aplinkai, bet tai yra taip pat ir ekonominė ir finansinė bėda. Tai, kas įvyko Japonijoje, e, verčia mūsų susimastyti dėl to, kaip mes apskaičiuojame riziką, kaip yra valdomos atominės elektrinės, nes aišku, kad yra problemų su jų valdymu. Ir taip pat pirmininkas minėjo, kad e, jei ir toliau išliks Euroatomo sutartis, jinai e, turėtų būti keičiama. Dėkoju. Toliau žodis Rodrygėsui. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju, pane komisarė, kad atvykote pas mus, nes būtent tokiu momentu, kaip dabar, e, turime elgtis protingai, nekelti panikos, tačiau, kit, tačiau kitą vertus turime keltis klausimus ir neišlikti vien tik tais politiškai korektiški. Dėkuoju, kad atvykote. Na, o kai dėl pakadžimas reaktorius ir įvykių ir patikrų, Tai iš tikrųjų kyla naujas diskusijas dėl šio klausimo. Ar manote, kad, kad vyko tas metas, kai komisija yra pradėti diskusijas dėl energetikos skil e, šaltinių tam, kad būtų pradėta ieškoti alternatyvų brandoliniai energetikai. Sondra Meryl. Dėkui, ponė Otingeri. Mus visus labai sukrėtė įvykiai Japonijoje Pone Otingeri, jūs bandote prisidengti Europos sutartimis, kad pateisintumėt minimalę komisijos reakciją. Aš nepritariu jūsų analizai. Aš manau, kad mes turime šiandien pripažinti, kad energetinė politika turi peržengti nacionalinės sienas. E, Fesenheimo elektrinė e, Prancūzijoje, kuri yra seisminėje zonoje ir yra pati seniausia Prancūzijoje, kelia didelį pavojų ne tik Prancūzijai, bet ir visai Europai. Ir aš manau, kad mano klausimas būtų toksai. Jūs sakote, kad neturite galių. Aš manau, kad komisija turi e, galės inicijuoti atitinkamų teisės aktų persvarstymą ir įvertinti esamą situaciją. Pirmininkas neleidžia kalbėtojai pabaigti iki galo. E, Pone komisarė, sako ponas Sonik, ar jūsų nestebina, kad Tarptautinė atominės energetikos agentūra nepateikė jokių komentarų dėl šio incidento. Ar jum netrodo, kad turėtų būti e, numatytas mokestis atominė, už atominę energetiką? Ar neturėtų to mokesčio mokėti atominės, e, atominės elektrinės? kad būtų tas lėšas galima skirti atsinaujinančiai energetikai. Kristina Guterres. Tai, kas buvo pasakyta e, vakar ir šiandien, rodo, kad mes ne iki galo suprantame tas rimtas problemas, kurios yra Japonijoje ir rodome nepakankamai solidarumo. Tai yra katastrofa šis mm, įvykis, ši avarija sunaikino reaktorių aušinimo sistemas. Ši atominė elektrinė buvo pastatyta seisminėje zonoje, bet tokių zonų daug yra. Europoje prieš statant atominės elektrinės daromi tyrimai, E, dėl, mm, dėl tos vietovės, kurioje jos bus statomos. Ir norėčiau pasakyti, kad atominės, atominė energetika yra labai rizikingas dalykas ir uh, padarys poveikį ir Europai. Greita reakcija ir daug sumaišties, daug įtampų, e, tačiau aš visgi galvoju, kad e, brandolinės energetikos išvengti e, nepavyks ir ko gero nereiktų įti kraštutinumus, bet aš norėčiau atkreipti tiek jūsų, tiek kolegų komitete dėmesį į e, Baltarusijos ir Rusijos planus prie rytinės ES sienos statyti atominės elektrinės. Ir netgi šitame kontekste e, Baltarusijos vadovas Lukašenka jau paskelbė, kad ketina pasirašyti susitarimą mėnesio bėgyje su Rusija. Tuo tarpu Rusija ketina skolinti šitos e, atominės elektrinės statybai E, pinigus. Ir e, pagal ESPO konvenciją e, konsultacijos nevyksta taip, kaip turi vykti, nepaisant to, kad Baltarusija su Rusija sako, kad konsultacijos baigtos, tačiau neatsakoma yra į kaiminių valstybių klausimus ir užtat tiek ESPO sekretoriatas yra išreiškęs nuogastavimų ir mums yra labai neramu, taip kad gal būtų galima kažką daryti. Judith Merkis. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, commissaris. Ja. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė pirmininkė, kad atvykote šiandieną, kad pasisakė vakar. Na, jūs aptarėte šis klausimas ministrus, tačiau kaip dabar ketinama konkrečiai keisti energetikos politiką? Yra jau nemažai e, brandalinių jėgainių, kurios nebeveikia, tačiau Bet kita vertus, e, trūks tų energijos šaltinių. E, dabar ketinama tarsi atsisako, atsisakyti ir energijos gavybos iš dujų, iš naftos, iš energijos, iš anglies. Tai kaip ketinama užtikrinti energijos gavybą? Mm, ponas Garbrandi, dėkuoju ponė pirmininkė. Jau dešimtmečius E, labai atsakingai žiūrima į energetiką Europos Sąjungoje. Ir dabar norėčiau paklausti, e, kodėl prasidėjo ši katastrofa Japonija. Aišku, ten vyko žemės drebėjimas, kas mums nedrėsė. Tačiau kas jūs paskatino taip greitai peržiūrėti brandolinę energetiką, peržiūrėti uh, egzistuojančias jėgainės, uh, kai jau kitos savaitės ministrų tarybos darbotvarkėje yra šis klausimas. Į Libijos įvykius nebuvo taip greitai sureaguota. Uh, Na, ar tai rodo, kad brandulinės, brandulinės e, jėgainės nėra tokios saugios, kaip manyti, ir todėl reikia greitai viską peržiūrėti ir iš kur atsirado tas e, skubos jausmas? 5-6 e, ponė komisarė atsakyti. Prašau. Man rodos, skuba atsirado dėl to, kad Japonijoje vyksta ši katastrofa. Įsivaizduokit, jūs važiuojate į slidinėjimo atostogas ir kas nors jums sakytų, aš atvažiuoju su gegužės mėnesį, tai man sakytumėt, e, išpratė ir ką, mane labai stebina tai, kad man e, šiandieną e, trečiadienį praėjus penkiams dienoms e, apie tai pasisakau. E, tai ką čia skubu, man rodos, jūs netitinkamėte savo mandatų ir galiojimų kolega. Taigi, kitą savaitę labai kruopšiai ir skubiai paremsiu pagrindą, iš, pagrindą ir darysiu išvadas liečiančias Europinę teisę ir Europos energetikos politiką. Manau, kad lis, Lisabonos tartis buvo įsigaliojo plačiai palaikoma. Ir nemanau, kad rytoj e, būti manoma valstybės narėse keisti šią sutartį. Todėl dabar susitelkiu į tai, kad pasinaudočiau tomis kompetencijomis, kurias turiu, jos išplaukė iš Euratomo sutarties, kuri, kurios atžvilgių reikėtų pagalvoti, ar tas sutartis turi išlikti tokia, kokia yra. Mielai atsižvelgsiu į tą išsakytą mintį, peržiūrėti Euratom sutartį, nes ji jau dabar netinka e, bendro požiūrio energetikos saugumą ir bendrų europinių kompetencijų. Tai aišku, sutarčiai pasenusiai reikia peržiūrėti, sutinku. Antra, e, e, aš e, esu pasirengęs pilnai laikytis 49 straipsnio nuostatų ir ten įtvirtintos kompetencijos energetikos politikos rytyje. Na ir be to tikrai bandome pasiekti tai, ko nepavyko pasiekti per 15 metų, tai yra įgyvendinti Europos energetikos ir dujų rinką. Ir tai turime daryti su valstybių narių parama. Na ir pradėję procedūras dėl sutarčių nevykdymo, mes susirasi, lauksime ne vien tik draugų valstybėse narėse. Na, ir kai kurios energetikos įmonės a, bando pasinaudoti tarsi patogų valstybėms narėms daug ką perkelti ant tokių privačių įmonių pečių. Tai yra e, pigu. Ir čia reikia jums, jūs, man reikia jūsų paramos. Na, reikia atsisakyti populizmą, reikia atsisakyti energetikos kainų mažinimo prieš rinkimus, reikia priešingai skaidrumo, atvirumo ir energetikos sauga turėtų būti visoko centre. Tai sakiau jūsų pirmininku, kai kalbame apie energetikos bendryją, tai manau, kad kadencijos pabaigoje parlamento ir komisijos darbo paba, kadencijos pabaigoje Mes, manau, galėtume šias koncepcijas pripildyti gyvybės. Pavyzdžiui, e, išplėsdami e, turimas kompetencijas ir tam reikia formalių diskusijų, formalių darybų. Vienos kompetencijos kol kas neturime. Nes to norėjo valstybės narės ir konstitucinio konvento nariai nes e, ir toliau už energetikos mišinį tenka valstybėms narėms. Čia nieko nesikeitė, šis klausimas buvo aptartas. Jis buvo aptartas ir čia Bruselėje. Ir kai kalbame apie energetikos mišinį, tai nei parlamentui, nei komisijai, nei energetikos tarybai čia nebuvo skirtos uh, kompetencijos ir todėl tenka uh, E, kalbėtis ir bendrauti su tokiamis šalimis kaip Prancūzija ir Austrija, kurios yra labai skirtingos. Ir tose šalyse netgi, kur nėra brandalinės energetikos, kaip kad Austrija, vis dėlto 7 procentai energijos yra brandolinė energetika importuota iš kaiminių šalių. Taigi jūs gal čia galite ramiai miegoti, manydami, kad jūsų energetika švari iš hidroelektrinių, kitokių elektrinių, bet 7 procentai yra importuojami ir jie yra brandaninė energetika. Vėlgi pagalvokime apie įmonių vertės. Aš manau, kai kalbame apie saugumą, nekalbėkime apie įmonių vertę. Areva IF. Be brandalinės energetikos. Įsivaizduokite. Mane labai domina diskusijos E, Prancūzijoje, lygiai tas pats e, diskusijos e, Italijoje rinkimai, dalyvavimas rinkimuose. Man labai įdomu, koks ten bus rezultatas. Trisdešimt procentų visos energetikos ES yra iš brandolinių energetikų. Brandolinės energetikos. Kai kuriuose valstybėse narėse daugiau, kai kuriuose mažiau. Ir dauguma šiandien keltų klausimų turi būtų aptariami pagal mūsų tavarkaršį energetiką 2050. Kolegė Hildegat pateikė šį tvarkaraštį ir pagal jį turėtų būti e, bandoma pasiekti, kad būtų mažinama CO2. Jūs siūlote, kad 2050 metais CO2 išmetimas turėtų mažėti 80 procentų, lyginant su 1920 metais. Ir kaip to pasiekti? O tai reiškia, kad energetikos, e, š, energetikos sektorėje emisijos sumažėtų iki nulio. Ir čia atkreipidėmėsi į mūsų energetikos 2050 e, e, tvarkaraštį nulis, energetikos iš, e, nulis iš taršos iš energetikos sektoriaus, o dėl brandarinės energetikos. Tai tas, tais dešimtmečiais iki 2050 metų turėtume bent jau nedidinti energijos dalies iš brandalinės energetikos, o priešingai ją mažinti. Tačiau, jeigu pažvelgsime į Vokietiją, didžiausia ES makroekonomika, didžiausia e, elektros rinka, E, jeigu būtų uždarytos septynios iš aštuonių e, senesnių brandinių energijų, tai to pasiekoje išauktų taršos leidimų kainos. To pasiekoje e, būtų, tokiu, to pasiekiu Europos Sąjungo, e, Vokietijoje būtų daugiau elektros gaminama <laughs> iš anglijas termoelektrinėse, arba vėl pradėtų veikti jau uždarytos senos termoelektrinės. Taigi, turime visą tai atsižvelgti. Ir turint visą tai galvoje, manau, kad reikia įvertinti saugos požiūrių elektrinės brandalinės jėgainės ir negaliu įsivaizduoti, kad atlikus tokį išsame pati, patikrą. Ir tikėkime, kad e, ta patikra bus artesnė tikroviai negu kad praeitais metais atliktas bankų saugos testas. Tai tikėkime, kad e, atlikus tą patikrą paaiškės, kad visos 643 brandalinės energetikos pasirodys neprekaištingos. Norėtųsi to, tačiau tikriausiai taip neatsitiks. Na, vėlgi, čia reikia galvoti apie lėktuvų reisų maršrutus, galvoti apie pelningumą arba techninius aspektus, kai jau dėl jų nebegalima eksploatuoti šių jėgainių. Taigi svarbiausias klausimas yra štai koks. Kaip galime. Išvengti, kad uh, neišsijungtų aušinimo sistemos ir to pasakoje nenutruktų reakcija ir nenutruktų gavyba uh, toje brandalinėje jėgainėje. Nes tarkim, dėl nutrukusios elektros e, gavybos e, nutruks aušinimas brandalinėje jėgainėje Tai tai yra didžiausia problema. Todėl turime paaiškinti, kaip keliais etapais galima būtų užkirsti kelią tokiam scenariui. Galvokime apie kitokius scenarius. Tsunamius galbūt arba nukritusi lėktuvą. Kita e, techninį įvykį arba kažkokią stichinę nelaimę. Atliekant saugos patikras branduolinėse jėgainėse reikės išvelgti į visus šios aspektus. Ir ši tema bus, man bus prioritetinė nepriklausomai nuo to, kaip valstybės narė žiūri savo į energetikos mišinį, nepriklausomai nuo to, kokias išvadas darysime iš katastrofos Japonijoje. Vis dėlto mums reikia veiksminga moderni Europos e, elektros infrastruktūra. Ir aš, remiantis savo prioritetais, e, kelsiu reikalavimus Europos teisėje kurai ir biudžetui ir norėčiau dažniau pasislankytis. Tai, kas nebuvo atlikta energetikos ir elektros ir dujų tinklų infrastruktūros rytyje, aš čia noriu pasivyti, nuo, nuo, įveikti tą atotrakį, įveikti tai, kas buvo nepadaryta. Na ir aš manau, kad čia reikia pasilgti vyres. E, priemonės tam, kad e, eitume prieki. Aš manau, kad ir kitose infrastruktūros dalyse reikia tai daryti. Kitas dalykas - energetika iš atsinaujančių šaltinių. 20 procentų tikslas išlieka. Ir per ateinančias savaitės generalinėme direktorate aptarsime tai, kaip valstybės narės žengia į priekį. E, dauguma žengia į priekį gerai, kitoms reikia um, paskatinimo, kitas reikia paskatinti dar labiau. Visus turi dėl 20 procentų. Bet kaip pasiekti tikslą 33-53 e, procentai iš atsinaujančių šaltinių. Pavyzdžiui, Vokietija transporto šrityje jau 10 procentų iš atsinaujančių šaltinių kelia sunkumų. Tai reiškia, kad energetikos srityje turime nusibriežti uh, ambicingesnius uh, tikslus. Ir nekalvokime apie 2050 metus. 2030 man, manimo, mano manimo yra dar svarbesni, nes tai bus orientuojamos investicijos. Ir jeigu galvosime apie uh, energiją iš atsinaujančius šaltis, šaltinius, biomazę, vėjo, jūrą energiją. Tai, jeigu norėsime pasiekti dabar jau 33 procentų, tai ar galėsime 2030-50 metais nusistatyti dar didesnius tikslus? Ir čia reikės įvertinti valstybių narių kompetenciją energetikos srityje. Nes jeigu 2030 metais tikslas energija iš atsinaujančių šaltinių bus 40 procentų ir daugiau, tai reikšis, reikš, kad nacionalinė kompetencija energetikos mišinės ryties sumažės iki 60 procentų, galbūt ir mažiau. Tai reikš, kad pribres būtinybė peržiūrėti Lisabono sutartį tam, kad uh, Pagal e, Europinė teisė, kompetencija energetikos technologijos srityje, energetikos srityje bus perkelta Europos pusė. Ir jeigu norime energijos iš atsinaujančių šaltinių 30 tikslo, tai reikia kitokio tinklo, kitokios infrastruktūros, tam, kad būtų užtikrintas uh, tiek, užtikrintos tiekimo garantijos, tiekimo saugumos, o taip pat, kad energetika būtų įkandama už prieinamas kainas. Taigi reikia nusibriežti energetinį Europos žemėlapį, į kurį patektų ir kaiminės šalis, tai yra Norvegija, Turkija, Islandija, Viduržėmio jūros regiono šalis, e, Maroko, Tunisas, Alžyras tam, kad galėtume sukurti pan-europinę elektros ir dujų infrastruktūrą. Ir remiantis šiuo pagrindu galėtume kurti kitokią politiką, nes be pagrindų politika neįmanoma. Buvo e, iškeltas klausimas dėl kaštų veiksmingumo. Įdomus klausimas. Pagal mūsų konkurencingumo teisę mes esame uždraudę ES subsidijas. Tai yra, valstybinis susi, subsidijos yra uždrausios, jeigu tai iškreips konkurencingumą. Tačiau be subsidinio įgyvendinsime energijos iš atsinaujančių šaltinių tikslų. Ir paminėsiu atitinkamą Vokietijos įstatymą. Taip pat, galbūt neilgainiui, tačiau pirmaisiais metais reikia kainų garantijų. Ir su ponu Almūnė, mano kolega, reikės uh, aptarti įdomų klausimą, kaip yra su subsidijomis ir energija iš atsinaujančių šaltinių, o taip pat subsidijomis ir uh, moksliniams tyrimams. Na, tie, tos ka, baisus katastrofos Japonijoje rodo, kad brandolinė atliekų uh, klausimas, nepriklausomai ar jūs esate už ar prieš brandinę energetiką, yra labai aktualus klausimas, nes labai svarbu užtikrinti ilgalaikį saugų brandinio energetikų e, saugimą. Nes, nes jeigu atlikos šaugama šalia brandalinės, energi, e, e, brandalinės jėgainės, tai ilgainiui pavojus potencialas yra didesnės negu kad atlikos būtų saugomas atskrai toliau nuo jėgainės. Ir brandalinės energetikos e, e, institucijos vienoje pareiškimai stebina, nes tie pareiškim, tų pareiškimų pastaruoju metu būtų mažai, ne, nefiguravo jį e, žiniasklaidai. Todėl pirmadienį raštu kreipiausi generaliniu direktorius ir ekspertas, japonas, ir paprašiau jos sukurti organus tam, kad būtų atsižvelgiant į įvykius Japonijoje, per ateinančias savaitės globalių požiūrių būtų įvertinta e, brandolinių jėgainių sauga IEA kontekste klausimas dėl jėgainių Kaliningrade yra pagristas. Ir labai svarbu, kad ir uh, už ES ribų naujose bralandinėse jėgainėse galiotų aukšti saugos standartai. Į Rusiją nori Kaliningrade pastatyti brandolinę jėgainę ir jos elektrą parduoti mums. Mes likščiol kol kas tą nepritarėme. Bet aišku, Jeigu mes pažiūrėsime į šio klausimo rezultatus, ar galėtumėte įsivaizduoti, kad pirktume Rusijos elektrą, tarkim, elektrą pagamintą toje Kaliningrado branduolinėje jėgainėje, lygiai taip pat, kai galvojam, tai turime galvoti apie tai, kad galvokime apie tai kontekste, galvokime apie tai, kad ir iš Rusijos dujas perkame, kad Rusija bus e, PPO nare. Reikia matyti viską kontekste. Gali, ži, gali žiūrėti į viską atskirai. Tarkim, brandalinė energetika. Uh, ir brandalinė jėgainė Lietuvoje, kuri aprūpintų e, energiją regioną, Lietuvą, Lenkiją, Baltijos šalis ir tai taptų konkuren... tai be konkurencijos iš Kaliningrade pastatytos um, jėgainės. Tai ir taip turime į tai žiūrėti. Ir galiausiai apmokestinimas. Europos Sąjunga neturi kompetencijos rinkti mokesčius. Mes dabar peržiūrėsime energetikos mokesčių klausimus. Vokietija yra numatę brandolinio kūro e, mokestį. Ir aš sakyčiau, kad tam, kad galėtume finansuoti brandolinių atliekų saugyklas, galėtume įvesti Europinį brandolinio kūro mokestį. Bet to pasiekoje e, brandolinė energetika pabranks ir tokiu būdu galima bus apsa finansuoti brandelinės energetikos saugą nuo mokslinio tyrimo iki pat galutinio saugimo. Taigi dėkuoju už klausimus, dėkuoju už dalykiškumą. Aš buvau veikiau susirūpinęs dėl to, kad jūs man darysite dar didesnį spaudimą, negu kad darėte. Taigi galiu patikinti, kad per tinančias savaitės dirbs intensyviai ir esu pasirengęs atvykti ir į frakcijas ir bendrauti individualiai prieš e, nustatant standartus. Ačiū. Ačiū, ponė Oettingeri. Diskusija buvo labai produktyvi. Dėkojame, kad primėte mūsų kvietimą. Nusipelnėte plojimų, tikrai. Visiškai pritariu teiginiams, kad pasielgėte teisingai, reaguodamas greitai ir nedvėjodamas. Mes e, primam jūsų kvietimą dalyvauti tų atsparumo bandymų rengimuose. Manau, kad iki 2050 metų dar turime, taip pat iki 2015 metų turime dar pakankamai daug laiko aptarti visus rūpimus klausimus susijusius su pramonė, klimato kaita, aplinkosauga. Taigi dėkojame Jums, kad atvykote ir tikimės toliau palaikyti su Jumis kontaktus. So, Kolleginnen und Kollegen, wir fahren weiter mit dem nächsten Punkt auf. Mėly kolegos, tęsime mūsų diskusijas. Kitas klausimas mūsų darbo tvarkėje yra informacija vartotojams apie maisto tiekimą. Pranešė redaktorė Renate Zomer. Lauksime dar pusę minutės, kol e, aprims triukšmas salėje ir pereisime nuo brandolinės saugos klausimų prie kitų. Atrodo jau viskas aprimo. Tie, kurie nenori dalyvauti svarstant kitą darbo tvarkės punktą, prašau savo pokalbius asmeninius tęsti už durų. Ačiū. Taigi pradėkime antrąjį svarstymą. Informacija apie maisto tiekimą vartotojams pranešėja e, Renate e, Zomer, ji pateikė kelis pakeitimus, dabar jis suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, esate teisus, e, pradėme antrąjį maisto produktų ženklinimo etiketėmis susvarstymą. Per plenarinę sesiją bus balsuojama Liepos mėnesį, o mes komitete balandžio mėnesį tą ketiname darytis. Ministrų taryba gruodžio mėnesį patvirtino e, politinį susitarimą, atitinkamą aš buvau labai nusivylusi juo. Ministrų taryba neįtraukė ir neatsižvelgė į parlamento pastabas po pirmojo svarstymo to priežastis buvo veikiausiai ta, kad atitinkama darbo grupė turėjo labai mažai laiko ir pirmininkaujanti Belgija siekė dar gruodžio mėnesį politinio susitarimo. <clears throat> Po to aš buvau susitikusi su dabar pirmininkaujančios Vengrijos atstovais ir e, po šių pokalbių ėmiau geriau suprasti tarybos poziciją. Prieš dvi savaitės pakviečiau šešėlinį pranešėją pasikeisti su pirmininkančios Vengrijos atstovais turimą informaciją tam, kad būtų geriau galima suvokti tarybos poziciją. Norėčiau dabar ją trumpai pristatyti. Taryba laikosi nuomonės, kad šio reglamento tekstas privalo būti kaip įmanoma bendresnio pobūdžio, kad būtų galima apriepti kaip manoma daugiau atvejų susijusių su maisto produktais. Dėl to taryba vengia atskirų atvejų minėti, pavyzdžiui, sūrio pakaitalų arba e, galimybės sklaidinti vartotojus naudojant atitinkamas klaidinčias pakuotės, taip pat tarybai kyla tam tikrų problemų dėl apibrėžimų. Pavyzdžiui, e, nesugeba taryba arba nenori e, apibrėžti e, to, kaip turi atrodyti pakuotė. Taip pat <clears throat> taryba mano, kad reglamentas neturi būti taikomas gaminiams, kurie nėra pakuojami arba pagaminami rankiniu būdu, išskyrus alergiją sukeliančias medžiagas. Todėl galėčiau pasakyti, kad tarybos pozicija bendrai nėra tokia jau ir bloga. Joje atsižvelgiama į parlamento pastabas po pirmojo svarstymo, tačiau parlamentas turi ir toliau savo pastabas pateikinėti. Iš viso turime 107 pataisas dabar prieš antrąjį e, svarstymą, tačiau atsižvelgiant į bendrą teisinę padėtį galbūt e, e, situacija nėra tokia baisi. Taigi, pirmiausiai dabar apie mano pranešimą ir apie apibrėžimus. Kaip jau minėjau, taryba nemano, kad, mano, kad neturėtų apibrėžti uh, to, kaip turėtų atrodyti pakuotės. Manau, kad tai yra visiška nesąmonė, nes, e, pavyzdžiui, esama kai kurių gaminių, kurie netgi turi <clears throat> tam, tam tikras matomas pakuotės pusės, kur, kurių gali būti daugiau nei viena, tarkim, e, įvairūs tetrapakai. <clears throat> E, kitokio pobūdžio supakuoti gaminiai, kurie turi kelias matomas pusės. Tai aš e, manau, kad ta matoma pakuotės pusė yra ta, e, kurioje yra užrašytas gaminio arba prekės pavadinimas dėl įskaitomumo. Mes e, pasiūlėme tam tikrą koncepciją susijusią su įskaitomumu E, komisija e, tuo tarpu, e, taryba tuo tarpu pareikalavo iš komisijos papildomų apibrėžimų ir taisyklių susijusių su įskaitomumo kriterijais, taip pat ir galiojimo laikotarpis per pastarąjį svarstymą buvo apibrėžtas iš parlamento pusės dėl vartotojų klaidinimo straipsnio, jis yra labai svarbus. Aš papildau savo pranešimą tarybos tekstą dviem papildomais draudimais dėl vartotojų klaidinimo. E, jiems pritarėme ir per pirmąjį svarstymą norėčiau uždrausti platinti reklamą, kurioje nebūtų nurodomas, nurodoma tam tikra sudėtinė dalis arba <clears throat> maistinė vertė. Taip pat norėčiau uždrausti uh, uh, uždrausti reklamuoti mažiau cukraus turinčius gaminius, jeigu tie gaminiai kartu uh, savyje neturi ir mažiau kalorijų, nes šie dalykai yra tarpusai susiję dėl imitatų pakaitalų. Ministrų taryba atsižvelgia į parlamento poziciją šiuo klausimu, tą būtų galima laikyti sėkme, tačiau ministrų taryba nenorėtų nustatyti arba vartoti to pakaitalo arba imituoto maisto produkto pavadinimo, nes e, e, gamintojai galėtų tokiu būdu apeiti e, šį ženklinimą, teikdami, kad tai yra naujas produktas, o nėra pakaitalas <clears throat> taryba siūlo aiškiai ženklinti e, tas gaminių e, sudėtinės dalis, kurios e, pakeičia atitinkamą produkte įprastai vartojamas sudėtinės dalis gaminio gamybą. Aš siūlau tą informaciją patalpinti į matomoje pakuotės pusėje ir šrifto dydis turėtų būti mažiausiai 3 mm ir gerai įskaitomas. Aš siūlau taip pat ir atitinkamą datą susijusią su e, užšaldytais maisto produktais. Tačiau dėl e, ženklinimo ir šrifto dydžio e, aspektų, kurie yra techninio pobūdžio, <clears throat> siūlome nuspręsti tarybai. Kaip ir per paskutinį e, svarstymą mes siūlome netaikyti reglamento alkoholio gaminiams. E, ministrų taryba siūlo e, taikyti reglamentą alkoholiniams kokteiliams, tačiau jų sudėtis nėra kol kas konkrečiai apibriešta. Iš tikrųjų, tai alkoholiniai kokteiliai turėtų pagal dabartinę padėtį apimti taip pat ir alų bei vyną, o taryba kol kas nesugeba jų apibrėžti ir kol to apibrėžimo nebus, aš manau, kad ir alkoholiniams kokteiliams iki to laiko neturėtų būti taikomas šio reglamento nuostatos dėl maistinės vertės nuorodų. Šis punktas yra ginčytinas, dėl jo nesutarėme mes su taryba. E, taryba pritarė, kad e, maistinė vertė turėtų būti nurodoma 100 e, gramų arba 100 ml, lentelės forma turėtų būti pateikiama. Mes siūlėme ne kilodžiauliais nurodyti energetinę vertę, tačiau kilokalorijomis, tuo tarpu taryba teikia, kad informacija turi būti pateikima džiauliais, nes e, reikia laikytis atitinkamų kodekso nuostatų. Aš siūlau, tačiau pirmiausiai vis tik tai pateikti informaciją apie kalorijas e, pariebintų šriftų, o po to nurodyti tą pačią informaciją skliausteliuose džiauliais paprastu šriftu ir aš siūlau taip pat kalorijų kiekį nurodyti matomoje pakuotės pusėje privaloma tvarka, kiek kalorijų tenka 100 gramų arba 100 ml. Mano nuomonė to įmanoma pasiekti, atsižvelgiant ir į maistinį kodeksą kitus teisės aktus taryba mano, kad reglamentas neturi būti taikomas nesupakuotiems gaminiams, taip pat rankų darbo gaminiams. Ta, manyčiau, dar kartą reiktų atkreipti dėmesį. Mes nutarėme per pastarąjį svarstymą, kad reglamento nuostatos neturi būti taikomos mažoms įmonėms. E, čia pirmiausia turėjome omenyje sezoninio pobūdžio <clears throat> saldumynus pavyzdžiui, kalėdoms arba velikoms gaminamus šokolado gaminius dėl kilmės nuorodų. Šlaikausi nuomonės, kad kai kuriuose valstybėse pastebimos tam tikros protekcionistinės tendencijos ir man kelia siauba, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse neatsižvelgiama į vidaus rinkos galiojimo nuostatas ir kai kuriuose valstybėse netgi privaloma tvarka bandoma patvirtinti kilmės šalies ženklinimą nacionaliniu mastu, tai prieštarauja atitinkamiems europiniams teisės aktams. Aš manau, kad prieš įvedant privalomą kilmės šalies nuorodą, e, ženk, ženklinimą dėl kilmės šalies nuorodos turime atlikti atitinkamą poveikio įvertinimą Komisija turėtų tą padaryti taryba. Tuo tarpu siūlo e, įvesti privalomą kilmės šalies ženklinimą mėsos gaminiams. Tuo tarpu e, šioje srityje atskiriuose sektoriuose galioja atitinkama nustatyta tvarka, kurios mūsų nuomonė turėtume ir toliau laikytis taip pat e, mėsos kilmės šalies ženklinimas perdirbtose gaminiuose, e, jam galima pritarti tik tai e, atlikus atitinkamą poveikio įvertinimą, ko reikalauja taryba, pabaigai taryba nesutinka su privalomu ženklinimu matomoje pakuotės pusėje tačiau siūlo kitoje vietoje nurodyti, kitoje pakuotės vietoje nurodyti maistinę vertę, todėl aš siūlo energetinę vertę nurodyti matomą pakuotės pusėje kilokalorijomis 100 gramų arba 100 ml. Tai būtų kompromisinis pasiūlymas ir tikiuosi, kad taryba jam kada nors pritars. Ačiū. Ja, vielen Dank, Renate Sommer, für die. Dėkoju, ponė Sommer, už kad pristatėte um, pakeitimus prieš antrąjį skaitimą na, ir atrodo, kad dėl daugelio aspektų nuomonės išsiskiria, lyginant su mūsų e, pozicija per pirmą skaitimą ir lyginant su tarybos pozicija, bet e, tikriausiai viską dar daug ką aptarsime. Ilgas kalbėtojų sąrašas. Glenis Vilmot, pirmoji, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Zomer už pakvietimą susitikti su Vengrija, dabar pirmininkaujančia ES taryboje. Mes daug sužinojom apie tarybos poziciją bet noriu pasakyti, kad e, skirsiu dėmesį trim pagrindiniam klausimam. Pakuotės m, mm, pag, pagrindinė dalis. Aš pritarčiau poniai Somer, kad taryba, tarybos nenoras energetinę vertę nurodyti ant pagrindinės pakuotės dalies yra jokingas, nes ten turi būti nurodytas druskos, cukraus ir kalorijų kiekis. Labai svarbu, kad tai būtų ant pagrindinės pakuotės dalies, kad žmonės iškart suprastų, mm, iškart gautų šią informaciją. Kitas man svarbus klausimas yra kilmės šalis. Džiaugiuosi, kad taryba sutiko, kad kilmės šalis būtų nurodyta visai mėsai ir žuviai. Parlamento pozicija šio klausimu taip pat yra labai aiški, bet, bet mes nusivylę, kad kilmės šalis mėsai ir žuviai bus nenurodoma perdirbtuose maisto produktuose. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, perku uh, E, vištienos dešrelės Junktinėje karalystėje, tai bus nurodyta, kad tos dešrelės pagamintos Junktinėje karalystėje, bet realiai tai e, višta bus atvežta, pažiūrėjau, iš Tailando. Ir taip pat labai svarbu žinoti, kiek toli buvo gabenami maisto produktai. Taigi mes norėtume, kad e, būtų žymima kilmės šalis žuviai ir mėsai perdirbtose maisto produktuose. Kitas e, klausimas yra e, transformuoti riebalai. Mes žinome, kad šie riebalai gali prisidėti prie širdies lygų, Alzheimerio. Ir jei yra du maisto produktai, kuriuos pagamino du maisto gamintojai ir ant vieno iš tų produktų nurodyta, kad jame yra transformuotų riebalų, o ant kito nenurodyta, nors jų vis tiek yra tai, tai labai klaidina vartotoje, visiškai klaidina vartotoje. Ir tikrai toks elgesys ir tokia situacija yra nepateisin, nepateisinama. Aš aišku pasisakyčiau apskritai už transformuotų riebalų draudimą, bet kol tokio draudimo nėra, reikia, kad būtų nurodyta ant pakuotės, kad tokių riebalų yra produkte. Taigi, šiais trim klausimais parlamento pozicija yra labai aiški. Šis teisės aktas skirtas vartotojų informavimui. Ir jei mes norime iš tiesų vartotojam suteikti jiem reikalingą informaciją, kad jie galėtų informuotai pasirinkti, kokį maisto produktą jie pirks, tai etiketės maisto produktų mm, pakuotės turi būti labai E, su labai aiškia informacija. Pagalvokime apie šios klausimus ir tikėkime, kad taryba pritars parlamento pozicijai. Dėkoju, Glenis. Toliau žodis suteikiamas ponui Gerbrandi. Dėkuoju, pane pirmininkė, norėčiau sugrįžti prie pirmojo skaitimo. Na ir tuo metu mes labai atkakliai laikėme savo pozicijų, o taryba tuo tarpu puikiai padirbėjo, yra daug kompromisų. Na ir, man, na ir jie pasiekė tų kompromisų, kurių mums nepavyko pasiekti kaip parlamentui. Už tai norėčiau širdingai padėkoti tarybai. Tačiau vis dėlto Ne, tai nereiškia, kad sutinku su viskuo, ką siūlo taryba, bet bent jau ką dabar pasiūlė taryba, yra naudingi. Pritariu dviem iš trijų tarybos siūlymų elementų. Ir dabar jau gerokai sartėja parlamento ir tarybos pozicijos. Sutinku su pone e, Vilmont dėl transformuotų riebalų jie yra labai kenksmingi, nesveiki, todėl jie turėtų būti privaloma tvarka žymimi sutinku su atitinkamu pakeitimu. Taip pat sutinku ir poniai Zomer ir poniai Vilman dėl tos pagrindinės pakuotės pusės, priešakinės uh, pakuotės pusės. Aišku, pakuotė turi priešakinę pusę ir e, nesutinku, kad kai kurių pakuočių atveju neįmanoma nustatyti, kuri pusė yra pagrindinė. Kaip liberalas, manau, kad reikėtų sugrįžti per prie parlamento pozicijas per pirmąjį skaitimą. Ten yra penkis elementai, kurie turi būti nurodyti pakuoti, ne vien tik tais energetinė mytybinė vertė. Toliau dėl kilmės šalies tikriausiai nustebins tai, jog čia nenorėčiau taip plačiai užsimoti kaip pane Vilmot. Na, mes liberalai manome, kad turime vidaus rinką. Na ir anksčiau būtų primaktinų priežasčių, kodėl jautieną reikėjo žymėti, nurodant kilmės šalį. O dabar ne, nebereikia. Na, aišku, kitų mėsų atveju galima nurodyti savanoriškai kilmės šalį, tam, kad vartotojai žinotų, kad čia yra Belgijos, Junktinės karalystės, uh, Mes gal ir gerai, bet tai nereiškia, kad dabar parlamentui dėl per antrąjį svarsmą reikės plataus sutarimo. Na, šiaip mes esame linkę pritarti tarybos pozicijai. Na, paskutinis klausimas. Turėčiau ir kitų smulkesnių pastabėlių, tačiau kol kas jų atsisakysiu. Taigi, pabaigai dėl rekomenduojamas e, kasdieninės dozės. Na, atrodo, parlamentas nepalaikys šio siūlymo, tačiau pabandysiu jį apginti. Ką reiškia vartotojai 3 procentai druskos? Jis, ar 3 gramai druskos? Jeigu mes nežinome, kiek apskritai rekomenduojama per dieną suvalgyti druskos. Na, per pirmąjį skaitimą buvo siūloma šviesoforas ženklinimo sistema, tai yra sveika nesveika, žalia raudona geltona. Tačiau, jeigu nurodomas tik kiekis gramais e, kažko, tarkim, druskos, kaip vartotojas gali vertinti, ar tai sveika ar ne. Galbūt reikėtų tokios sistemos, kuri nurodytų, kiek vartotojas apskritai per dieną gali suvartoti kažko ir kiek, tarkim, konkrečiame produkte yra druskos. Manau, tai geras siūlymas, gera sistema, tai pateiksiu atitinkamų pasiūlymų, pakeitimų, tikiuosi, kad kolegos iš kitų frakcijų pamastys apie tai. Štai tiek iš mano pusės ir tikiuosi, kad mums pavyks susidėrėti dėl bendros pozicijos. Now is my read McGuinness. Thank you, Chairman, and thanks to the Rapporteur for her presentation. Dėkui, ponia pirmininkė. Sako ponia Maginės, dėkoju pranešėjai, pritarčiau e, kalbėjusiam kolegom dėl pakuotės priekinės dalies. Ir mes tikrai e, suprantame, kad pakuotės priekinė dalis yra labai svarbi ir ten reikia kad būtų pateikta iški informacija ir svarbi informacija, taigi turime laikytis savo pozicijos, kilmės šalis. E, jinai yra nurodoma jautienai dėl skirtingų priežasčių, e, nes vartotojams labai svarbu, iš kur yra atgabenti mėsos produktai O kalbant apie perdirbtus produktus, m, mm, reiktų pagalvoti, kaip išlaikyti tam tikrą nuoseklumą. Galbūt galėtume dar padiskutuoti šiuo klausimu. Dar vienas klausimas - atšildyti produktai. Kad galbūt ant tokių produktų turėtų būti etiketė atšildytas. Pavyzdžiui, penininkystėje, kai koks nors pieno produktas buvo užšaldytas ir dabar yra atšildytas. Tai yra labai taip pat svarbi informacija, kurią turėtų gauti vartotojas. Galbūt apie tai dar galėtume pagalvoti. Dėkoju. Ponas Eikhot. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano nuomonė antrasis svarstymas, bent jau žiūrint iš parlamento pozicijų, bus lengvesnis. Žiūrėkim pozityviai, bet tie trys pagrindiniai dalykai, kurie kyla žaliesiems, tai yra jau tie dalykai, kuriuos paminėjo kolegos. Taigi mes kaip ir judam tuo pačiu keliu žaliesiems. Pirmiausia, labai svarbi yra informacija pakuotės priekinėje pusėje ir mes kaip parlamentas turime laikytis tvirtai savo pozicijos. Antras klausimas mums labai svarbus yra privalomas transformuotų riebalų žymėjimas. Tai turėtų būti privaloma, turint galvoje jų neigiamą poveikį sveikatai. Manau, kad parlamentas taip pat turėtų laikytis griežtos pozicijos. Trečias punktas - kilmės šalis. Galbūt su liberalais galėtume padiskutuoti, bet parlamentas turėtų taip pat pasakyti, kad kilmės šalies nurodymas parlamentui yra labai svarbu. Ir tai liečia ne tik perdirbtą maistą, bet tai taip pat gali būti susiję su e, gyvūno gimimo vieta, auginimo vieta ir skerdimo vieta. Jei mes kaip parlamentas laikysime savo pozicijos visais šitais trim klausimais, tai manau per antrąjį svarstymą mm, mums pavyks susitarti ir atsilaikyti prieš tarybą. Dėkoju. E, žodis ponui Pirilo. E, Pone pirmininkė, norėčiau pakomentuoti šiek tiek pakeitimus, kuriuos pateikė ponė Zomer. Penkioliktasis, septynioliktasis pakeitimai. informacija, kai kalbama apie energetinę 100 gramų ar 100 ml vertę. Manau, kad mes čia e, supainiosime vartotoje. Jei mes kalbame apie 100 gramų ar 100 mililitrų, tai tada viskas aišku, bet jei pakuotėje yra porcijos, tada gali kilti problemų. Pavyzdžiui, krekeriai. Pakuotėje yra krekeriai sudalinti, padalinti į mažas porcijas. Taigi pakuotėje tada turėtų būti vienos porcijos energetinė ir maistinė vertė. Taigi, tokie reikalavimai turėtų būti taikomi visiems uh, individualiai supakuotėms maisto produktams. Toliau 19 pakeitimas, kuris man nelabai aiškus. Kalbama apie produktus, kurie nėra iš anksto supakuoti ir atskirai parduodami vartotojui. Tokie produktai taip pat turėtų turėti tada informacija apie tokių produktų e, galimus alergenus turėtų būti pateikiama vartotojų žodžiu. Ar negeriau būtų visą tą padaryti kaip nors kitaip. Toliau 23 pakeitimas. Apie iš, iš anksto supakuotą maistą. Jisai kalba apie iš anksto supakuotą maistą. Ir į tokį maistą jūs neįtraukėte. Nekalbate apie tai, kad tai gali būti supakuojama pačioje parduotuvėje, perpakuojama parduotuvėje ir tada ant etiketės taip pat turėtų būti maistinė, pateikta maistinė informacija. E, Pone Lepaž, dėkui ponė pirmininkė, dėkoju ponė Vizomer už pranešimą. Kalbėsiu trumpai, kalbant apie maistinę vertę ir energetinę vertę bei apie riebalus ir aš manyčiau, kad čia mums reiktų laikytis pranešėjos pozicijos, kad tokia informacija turi būti suteikta 100 gramų ar 100 ml produkto, kad žmonės žinotų, ką perka transformuoti riebalai. Pateiksiu pakeitimą, kuriame, kurį jau pateikėme ir per pirmąjį skaitimą. Kilmės šalis. Tarybos pozicija negali būti visiškai atmesta. Aš manau, kad tiesiog galima sustiprinti tuos reikalavimus, kad būtų privalomai nurodoma ir kilmės šalis perdirbtose produktuose. Mes taip pat siūlome, kad tie produktai, kurie turi aspartamo, būtų nurodyta, kad tose produktuose yra fenilamino šaltinis ir būtų pateiktos atitinkamos rekomendacijoms, rekomendacijos neščioms moterims. Kalbant apie ataskaitas, kurias komisija turi gauti iš valstybių narių. Manau, kad šį sakinį galima performuluoti paprasčiau. Aš pateiksiu atitinkamą pakeitimą. Dėkoju poniai Lepaž. Ačiū, Žiūrės Panderosi, ir turiu priprasti prie to, kad jis tapo FD frakcijos koordinatoriumi mūsų komitete. Aš noriu sureaguoti į išpolius prieš Italiją, kurios išgirdome iš pranešėjos lūpų. Manau, kad Italijos tam tikros ypatingosios taisyklės yra susijusios su tuo, kad yra įvairių gaminių Italijoje, kurie būdingi tik tai e, šiai šaliai ir jie yra, turi daugiau druskos, daugiau cukraus ir panašiai. Ir e, ta sistema, e, kad reikia nurodyti maistinę ir energetinę vertę šimtui gramų maisto produkto nebūtinai yra pagrista, nes e, kas gali suvalgyti iš karto 100 gramų nutelos šokoladinio sviesto ar 100 gramų aliejus išgerti. E, jeigu mes dabar visą informaciją paskelbsime matomoje pakuotės pusėje, fasadinėje pakuotės pusėje, e, tai gali E, užimti visą vietą e, informacijos apie gaminį ir žmonės skaitydami nesupras, kas čia yra per e, gaminys. Aš taip pat nelabai suprantu 23 pakeitimo ir pakeitimo dėl alergenų, visiškai pritariu kolegai Pirilo, nes tos dalykus siūlo dideli prekybos tinklai, o ką jie daro, šie tinklai perka didelius kiekius maisto produktų, <clears throat> po to juos e, mažesnėmis dalimis supjausto ir e, sudėlioja į savo prekybos centrų e, lentynas ir pagal šią nuostatą nereikėtų prekybos centrams ženklinti šių produktų etiketėmis, e, taip pat ir nenurodint informacijos apie e, alergiją sukeliančias medžiagas. O šiuo metu e, netgi McDonald's restoranai tokią informaciją teikia, tuo tarpu dabar kaip ir neliktų šio reikalavimo. Dėl kilmės šalies, atrodo, kad irgi nelabai primtini teikiami pasiūlymai. Mes negalime taikstytis su tuo, kad šokolado gaminiai būtų išdėliojami ant audeklų kur nors prieš juos parduodant ir nebūtų supakuojami. Mes pasisakome už kilmės ženklinimą, nereikia jo baimintis, reikia vartotojai pasak, aiškiai pasakyti, kas čia per gaminys, kuris buvo pagamintas, kaip toli buvo transportuojamas. Dėl maistinės energetinės virte, vertės alergenų jau minėjau, kad reikia nurodyti vertę ne šimtų gramų, o atskiroms e, porcijoms dėl atšildytų maisto produktų mes negalime nurodyti galutinės vartojimo datos E, <clears throat> ir taip pat negalime nurodyti produkto iššald, užšaldimo datas, e, kadangi, pavyzdžiui, kokią nors sriubą verdant žuvienę, e, jai reikia įvairių užšaldytų maisto produktų, kurie buvo užšaldyti skirtingais laikotarpiais ir Šiausiai bus neįmanoma nurodyti šios užšaldimo datos. Galutinė data turi būti, galut... nurodoma data turi būti galutinė vartojimo data. dabar jau baigsiu savo pasisakymą. Manau, kad mes rizikuojame E, patvirtindami šias e, pataisas arba dabartinį pranešimo projektą dar pabloginti galtinį e, pasiūlymą arba visą pranešimą steiksime savo pataisas, o šiaip esame nelinkę pritarti. Ačiū ponai Rosi. Žodis Aš nepritariu kolegų tokiam griežtumui Noriu padėkoti poniai Somer, bet mums reikia siekti, mm, kad mes galėtume balsuoti vieningai. Galbūt per pirmąjį svarstymą mes buvom labai ambicingi. O kalbant apie bendrąją poziciją, reikia ieškoti kompromiso. E, ir tas kompromisas, mano nuomonė, nėra pats blogiausias, nors yra gan toksai bendras. Ta paminėjo ir pranešėjai, jau buvo pasakyta apie kilmės šalį. Aš manyčiau, kad kilmės šalis turi būti nurodoma mėsai tam tikriem pieno produktam ir siūlyčiau, kad taip pat uh, kilmės šalis būtų nurodyta ir daržovėm bei šviežiem vaisiam, nes vartotojui tai labai svarbi informacija ir taip pat galbūt tai leistų skatinti regioninių produktų prekybą, mm, Europos regioninių produktų prekybą. Mes norėtume, kad vartotojas žinotų, ar jis perka šiaurėje užaugintus pomidorus, ar perka saldžiuosius Italijos pomidorus. Mūsų komitetas jau nuo 2006 metų ir žaliojoje knygoje, ir įvairiose rezoliucijose nuolat išreiškia pagėdavimą, kad būtų uždrausti transformuoti riebalai. E, taryba tam nepritarė, bet bent jau tada reiktų, kad, privalomų, kad privalomai būtų nurodyti etiketėje e, transformuoti riebalai, e, dirbtiniai transformuoti riebalai. Ir Tas buvo jau paminėta mūsų 144 mm, pakeitime per pirmąjį svarstymą. Užbaigdama dar norėčiau pateikti klausimą. Galbūt ne visai supratau, ką aiškino pranešėja, bet norėčiau patikslinti, kad pranešėja nepritarė tam, kad būtų skelbiama, kad maisto e, produkte nėra kažkokių tai dalykų, pavyzdžiui, gluteno ar riešutų likučių, bet nesupratau galbūt, ką sakė pranešė, gal galėtų paaiškinti. Dėkoju, poniai Rys, dabar perti, uh, suteikiu žodį poniai Sloan. šiek tiek vėlavo vertimas. Manau, kad e, tinkamai siūloma nurodyti maistinę energetinę vertę matomoje pakuotės pusėje, taip pat kilmės šalį nurodyti atitinkamo gaminio. Švedijos vyriausybė taip pat laikosi tokios pozicijos, kad e, reikia suteikti galimybę vartotojams žinoti arba turėti informaciją, kokioje šalyje užauginta mėsa jie perka ir vartoja, atsižvelgdami taip pat ir į gyvūnų laikymo sąlygos, jų gerovės sąlygas, ten, kur kalbama e, apie perdirbtą mėsą galbūt e, būtų galima nustatyti e, didžiosios e, dalies šios mėsos kilmės šalį arba vietą <clears throat> ir taip informuoti vartotoją. Techninių požiūrį egzistuoja atitinkama kilmės šalies atsiekamoji sistema, taigi tai neturėtų būti problema dėl uh, <clears throat> transformuotų riebalų. Manau, kad e, dauguma vyriausybių pasisako už tai, kad jie nebūtų naudojami, mes turėtume laikyti savo pozicijos per pirmąjį svarstymą patvirtintos uždrausti transformuotusius e, riebalus e, ir vartotojai turėtų jų nevartoti. Bet kokiu atveju manau, kad toliau turėtume žengti pasirinktų kelių ir suteikti visą įmanomą teisingą informaciją vartotojams apie įsigijimus maisto produktus. Ponas Tabadži. Ačiū, panė pirmininkė. Niekas šiandien neminėjo tos aplinkybės, kad Zomer pranešime yra. Ir be e, vartotojų informacijos, taip pat ir kalba eina apie maisto produktų kokybę, taip vadinamasis produktų kokybės užtikrinimo paketas. Šitą pat reiktų stengtis suderinti teisės aktus. Aš esu Žemės ūkio komiteto narys, taip pat buvau šešėlinių pranešėjų šiuo klausimu. <clears throat> Čia aš išvelgiu nemažai dubliavimuose atveju ir su jais susijusių problemų. Pavyzdžiui, nematau jokių sąsajų tarp kokybės užtikrinimo paketo, paketo ir teisinių nuostatų, kuriomis remiamasi rengiant šį pranešimą. Aš noriu atkreipti dėmesį į e, maisto produktų perdirbimą. Žemės ūkio komiteto dauguma narių laikosi nuomonės, kad reikia nurodyti kilmės šalį arba vietą, taip pat ir ant perdirbtų maisto produktų. Žemės ūkio komitetas už tai pasisako. Kitas aspektas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, žinau, kad dabartinė pranešimo redakcijoje nieko nekalbama apie alkoholio tam tikrą kiekį turinčius gėrimus Žemės ūkio komitete. Diskutavau šio klausimu su ponė Lūlin, kodėl ant vyno butelio nebūtų galima nu, nurodyti taip pat ir kalorijų skaičiaus e, šalia informacijos apie alkoholio kiekį atitinkamame e, vyno tūryje. Galima būtų, pavyzdžiui, vyno atveju nurodyti apytikslę informaciją apie <clears throat> maistinę vertę. Mane šiek tiek liūtina tokia nuostata. Aš mielai geriu vyną ir man nelabai suprantu, kodėl vyno alkoholio lobistai nenorėtų tokios taisyklės taikyti. Aš siūlau sutrumpinti pernamą laikotarpio trukmę kuri dabar yra penkeri metai. Na, trečias aspektas, kurį norėčiau paminėti, tai yra vadinamo šviesoforo sistema, kuria nebuvo pritarta komunistinėje sistemoje. E, Vengrijoje panaši sistema buvo įvesta ir vartotojai ją mėgo, e, jai pritarė, nes pagal šią sistemą gaudavo pakankamai informacijos, taigi norėčiau pasakyti apie šią šviesoforo sistemą štai ką. Mes neturėtume po 8 metų vėl prie jos grįžti, nes per 3 metus tiksliau taryba turėtų grįžti prie šio klausimo, kaip yra siūloma ir numatoma, nes visuomenė to pageidauja labai akivaizdžiai. Ačiū už dėmesį. Ačiū Dagmarot Bėrin dabar. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen. Kalbam, pirmininkai, dėl dviejų dalykų. Na ir tie dalykai buvo patvirtinti per pirmąjį skaitimą, tai yra pirmiausia nurodas į kilmę, o taip pat ir porcijos dydžio klausimas. Ir dar sėki labai aiškiai pasakysiu, kad e, net ir mišraus produkto kilmė turi būti akivaizdi, kad vartotojas suprastų, iš kur kilia tie ingredientai nu, ponė Vestlund sakė, svarbu, dar gal reikia padiskutuoti, ar tai susijęs su sudėtinėmis dalimis ir jų, da, jų dalimi pačiame produkte. Na, o tai, o tai, kas pasakyta tarybos pozicijai, tikrai netenkina. Ne, mes norime turėti, neapsiriboti vien tik, kad būtų parašyta uh, E, kad apsiriboti vien tik tais keulieną, jautieną, paukštieną yra viena. Man įdomu, ar krevetės yra iš Tailando, iš kažkur kitur, iš Pietričio Azijos ar iš Europos, o dėl klaidinimo tai man jokinga. Yra teisės aktai, kurie tam užkerta kelią. Čia ne kriterijus pavieni paimus. Ten taigi 20, dėl 25 e, straipsnio bendra pozicija, man atrodo, yra labai netenkintina. Lygiai taip pat netenkina ir tai, kad visiškai nedaromas nuorodas į e, porcijos dydį bendroje pozicijoje. Tai yra m, tik nuorodos dėl 100 gramų ar 100 ml yra privalomas. O bendrai pozicija numatyta, kad nuorodas į porciją turėtų būti savanoriškas. Aš noriu priminti, kad pirma, pirmame svarstymė būtų kitokias pozicijas ir tos, prie tos ryčių sugrįžti. Na, o dėl politinių aspektų, institucijos aspektų. Senai jau dirbau parlamente ir dar te, neteko patirti, kad per antrąjį skaitimą pranešimas neatspindėtų pirmojo skaitimo. Ir ponė Somer turiu labai aiškiai pasakyti, visiškai nesvarbu, ką jūs manote. Jeigu jūs pasisakydama, pasakydama, aš manau, kad tai yra teisinga, aš manau, kad reikėtų tai daryti. Atsiprašau, gerbiu jūs, bet tai visiškai nebesvarbu, nes Jūs privalote atsižvelgti į pirmąjį parlamento skaitimą. Tai nebe jūsų pranešimą, tai yra Europos parlamento pranešimas. Taip, jūs atliekate pranešėjos funkciją, bet galiausiai viskas plenarinės sesijos rankose, nes tai, kas buvo patvirtinta per plenarinę sesiją, per pirmą skaitimą, tai, tai yra privaloma. Ir jeigu jūs tai ne, tai, į tai nesižvelgiate, tai neatliekate savo kaip pranešėjos įgaliojimo. Tikrai skandalinga tai, kad jūsų tai, ką sakėte, dabar netspindi pirmojo skaitimo. Institucijų požiūrį tai visiškai netoleruotina ir čia jūs neteisingai savo vaidmenį. Jūs galite laikytis kitokios nuomonės, jūs ją turite pagrysti, tačiau šiaip jūsų prievalė laikytis parlamento e, nuomonės. Jūs galite bandyti siekti kompromisų su kitaip manančiais, tačiau daugiau jūs negalite daryti ir aš pateiksiu formalų oficialų skundą. Merci, euh, Madame Rodberint. Euh, Madame Elisabeth Gardini. Grazie. Pone Gardinį, dėkoju. Pirmiausia, noriu pas, pakomentuoti, kokius pake, pakeitimus pateikiau. Maničiau, kad reikia konkrečiai nurodyti, kaip jau buvo minėta, kad pakuotėje turėtų būti nurodytas ir, nurodyta ir porcijos energetinė ir maistinė vertė. Pavyzdžiui, valgydama pusryčius su kava suvalgau tris sausainius ir turėčiau galėti apsiskaičiuoti tų sausainių maistinę vertę remdamasi porcijom, o ne jų šimto gramų maistinė vertė. Vartotojams tokia informacija tikrai būtų labai paranki ir turėtume ją sudaryti tokią galimybę, kad tokia informacija būtų pateikiama. Dar e, keletas komentarų apie įskaitomumą Galbūt palikime tą vėlesniam, vėlesniam laikui, bet, bet kuriuo atveju esame parengę keletą pakeitimų šiuo klausimu. Mane stebina tai, kad dingo tas, dėl ko anksčiau jau buvome sutarę. Tai yra, e, jei įmonė keičia savo tiekėją, tai vartotojas apie tai turėtų taip pat būti informuojamas. O pavyzdžiui, mm, supermarketas uždeda tik savo supermarketo etiketę ir ne visuomet iš jos tokia informacija yra e, gaunama. Alergija, informacija apie alergenus. Labai daug piliečių kenčia nuo įvairių alergijų ir kartais e, iškyla ir Mm, tragiškų situacijų. Tai yra pakankamai svarbus klausimas ir labai svarbu, kad etiketėje būtų paminėti galimi alergenai. Dabar perpakavimas e, pardavimo vietoje neturėtų pažeisti teisingos konkurencijos, vienodos konkurencijos taisyklių. tą informaciją, kuri pateikiama pakuotėje, galbūt ne visuomet yra aiškiai suprantama vartotojui. Man susidaro įspūdis, kad bandama, bandoma vėl pabandyti įvesti tą vadinamą šviesoforo sistemą. Jei pradėsime naudoti raudoną spalvą, pavyzdžiui, ant pakuotės priekinės pusės, tai žmonės galbūt bus gazdinami ne visuomet teisingai. Žmonės e, turi išmokti sveikos gyvensenos. E, praėjusią savaitę buvau konferencijoje e, mytybos klausimais universitete, kur buvo teigiama, kad reikia laikytis visai kitokio požiūrio. Nebūtina žinoti smulkiai kalorijų kiekį kiekvienam maisto produkte nes atbaidysime žmonės nuo maisto ir e, pažeisime ir parlamento įvaizdį Europos piliečių akise, e, nes jie mm, e, piliečiai sudarys įspūdį, kad parlamento pagrindinis tikslas yra tik kurti vairias taisyklės. Mes norime, kad Europos piliečiai pasitikėtų Europos parlamentu. Ponas Ors Šnilert. Dėkuoju, ponė Prinkė, ponės ir ponai. Manau, kad e, ilgai užtruko parengti šitą dokumentą, taigi galbūt jį patvirtintinkime kaip kompromisą. Na, gal kai kas ir atrodo, kad e, e kažkas čia klaistingai prast, prakišta, tačiau pasakysiu, kad dėrybų su taryba rezultatas visuomet yra tik kompromisai, tik tai galime eiti prieki. E, Na, dabar negalima vėl įsikipti pirmojo svarstymo skaitimo rezultatą ir sakyti, tai štai tai, ko mes norime. Jeigu nesustarsime su taryba, tai ką, ką turėsime? Nes geriau turėti galbūt kažkokią mažesnių vardiklių besirimenčią taisyklę, negu iš viso nieko. Na, nu, jeigu tie dalykai buvo atmesti per pirmąjį skaitimą, kaip pavyzdžiui, šviesoforų sistemą, tai man atrodo problematiška dabar vėl juos sugražinti. Aš manau, reikėtų orientuotis į rezultatus. Na, ar, ar iš priekio, ar iš kitoje, bet už pakarinėje pusėje bus žymima pakuotė. <laughs> Gal tai netaip ir svarbu. Svarbiausia informuoti vartotoje. Ir tas, kuris norės informuotis, tas ir pasiskaitys ir kitoje pusėje. Ir aš asmeniškai manau, kad kai perkuosi maisto produktus, tai man įdomu sužinoti, kiek iš mano dienos poreikio aš, tarkim, suvalgau. Ar kalorijų, ar kitokių požiūrių. Tai yra svarbu ir galbūt reikėtų vadovautis šiuo aspektu. E, porcijų dydžiai. Čia gal reikėtų elgtis lankščiai, nes ar tai bus privaloma pobūdžio nuorodas ar ne, tai čia yra kitas dalykas, dėl jo reikėtų dar tartis. Įskaitomumas. Tai e, per pirmąjį svarstymą, skaitimą buvom nustatymę šrifto dydį ir čia dar taip pat reikėtų pakalbėti. Na, jeigu net ir esu vienas laukia karys, tačiau tas primiktinas reikalavimas, kad būtų kilmė žymima, man atrodo, čia per daug plačiai užsimota. Uh, Aišku, žengėme jau didelį žingsnį į priekį. Dėl kai kurių produktų, pavyzdžiui, paukštiena mėsa, žymima kilme, kaip atsiūlė ir taryba. Bet jeigu dabar šiame kritiškame etape primiktinai reikalausime tos kilmės nuorodų, tai ką reiškia, kad mes visiškai nepasitikime mūsų kontrol, kontrolės institucijomis. Tai yra, kad nepasitikime tuo, kad maisto produktai parduodami Europoje yra sveiki, nepavingi sveikatai. Tai mes dabar tarsi reikalaudami tos kilmės nuorodų viskuo suabejojame. Na, galima regal, e, tarsi regionalizuoti žymėjimą tam, kad žinotume tas produktas iš to, tas iš kito regiono, nori pirkti iš šaviškio, gal ir gerai, bet nepamirškime, kad jeigu bus pernelik daug informacijos įtikėti, tai vartotojas tik suglums. Na, svarbiausia, kad nepameskime, jog svarbu, kad mūsų piliečiai netuktų, bet šito tikslo nepasieksime žymėdami. Ačiū. Euh, Grazie, Corinne. Ma io penso che. Ui. Ponas Ugijas. Manau, kad mes nuveikėme visai nemažai. Ir pranešėja taip pat puikiai padirbėjo, bet dar galime kai ką ir patobulinti. Aš paprašyčiau, kad pranešėja palankiai žiūrėtų į pasiūlytus pakeitimus, turėtume dirbti kartu ir bandyti mm, pasiekti sutarimo dėl tų pakeitimų, dėl kurių kilo problemų per pirmąjį svarstymą. Turime taip pat tarybos pateiktus e, pasiūlymus ir turime į juos atsižvelgti. Aš norėčiau pasiūlyti, arba tiksliau sakant, pakritikuoti tai, ką jau kritikavau ir per pirmąjį svarstymą. Tai yra e, kilmės šalies nurodymas etiketėje. Šalis yra per daug abstraktus terminas. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie šiuos dalykus, norime iškelti regionų produktų svarbą, vertę. Todėl būtų naudinga, mano nuomonė, nurodyti būtent tą pridedamąją vertę, kurią regionai turi. Kartais yra teritorinės e, kilmės žymės, e, kurios reiškia, kad produktas yra sveikesnis. Taigi, tarybos pakeitimas 82 yra su tuo susijęs. Ir kolegos, pažiūrėjau, ponas Rosi, siūlo, kad valstybės narės, atsakydamas ponui Rosiui, nori pasakyti, kad E, valstybės narės gali leisti nurodyti kirmės šalį, nurodant ir regioną, jei yra įrodymų, kad to regiono kilmė prisideda, kad tai, kad produktas kilęs iš to regiono, prisideda prie jo vertės. Taigi taip galima iškelti regionų vertę. Ir aš prašyčiau pranešėjos atsakyti, kodėl jinai e, siūlo išbraukti tarybos 82 pakeitimą, kuris apie tai kaip tik ir kalba. Dėkoju. Jolanta Ibner. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, dzisiaj już e, powtórnie e, analizujemy. Ačiū labai. Mes čia iš naujo peržiūrime tai, dėl ko jau balsavome per pastarąjį svarstymą, tačiau taryba pateikė nemažai pakeitimų, e, kurios skaitydami mes susidarome kitokį vaizdą nei per pirmąjį svarstymą. Manau, kad informacija vartotojai pirmiausiai privalo būti išsami ir išskaitoma, įskaitoma. Ir dauguma kolegų minėjo, kad įskaitomumas yra susijęs ne tik su šrifto dydžiu, tačiau taip pat ir e, su spalva e, <clears throat> antruoju e, planu ir būtent tai gali padaryti informaciją įskaitomą arba beveik visiškai, ją pariškinti arba padaryti beveik visiškai neįskaitomą. Mes e, privalome užtikrinti, kad vartotojų pateikiama informacija e, būtų pateikiama kaip įmanoma patogiausių būdų dėl kilmės šalies. Aš nemanau, kad reikia pasitenkinti vien tik tai platintojo adresu, nes nemažai gaminių gali būti pagaminami e, šalyse, kuriuose e, jų gaminimo arba auginimo būdai neprimtini perkančiam asmeniui. Pavyzdžiui, mėsos produktų e, gamyba, mėsos auginimas ir po to ją perdirbant pagaminami maisto produktai gali būti neprimtini. Tai nereiškia, kad dauguma vartotojų nepirktų uh, šio gaminio, tačiau kai kuriems iš jų tokia informacija galėtų pasirodyti nepakankamai išsami. Kalbant apie maistinės vertės nurodymą, tai galima būtų nurodyti į 100 gramų, 100 ml arba ir vienai porcijai priklausomai nuo to, kaip atitinkamas gaminys yra e, teikiamas arba patiekiamas ir dažnai vieno produkto atžvilgių, gaminio atžvilgių galbūt labiau vertėtų nurodyti maistinę energetinę vertę 100 gramų arba mililitrų, na, o kito gaminio atžvilgių, kaip ponė Gardinį minėjo, būtų labai sudėtinga atskiriams vartotojams perskaičiuoti po to tą maistinę vertę, ypatingai senyvo amžiaus žmonėms. Taigi, manau, kad būtų galima įvairiai tą maistinę energetinę vertę įvairiais būdais nurodyti. Aš manau, kad e, ta informacija, kurią privalome pateikti, turi būti skaitoma, naudinga, suprantama. Kristofer Fielner dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie klausimo susijusio su alergenais. E, įvairiais pobūdžiais, nors ir trumpai alergenai buvo aptarti, aš turiu asmeninės patirties ir e, norėčiau pasiremti jais, diskutuojant šiais politinės svarbos klausimais per pirmąjį svarstymą, pateikiau atitinkamą pakeitimą jo numeris gal, man atrodo, buvo 24, jeigu teisingai pamenu, ten buvo siūloma pateikti informaciją apie tai, kad tam tikras maisto produktas gali turėti tam tikrų alergiją sukeliančių medžiagų arba jų pėdsakų. Labai svarbu užtikrinti, kad vartotojas gautų visapusišką informaciją. Todėl manau, kad labai svarbu, e, nepaisant kad kadangi tam tikrą produktą gaminant yra naudojamas įvairios pavadžio įrangos, tai būtina paminėti, kad tas produktas, tas gaminys gali turėti tam tikrų alergiją sukeliančių medžiagų dalelių arba kad negalima atmesti galimybės, kad tokių alergenų atitinkamame maisto produkte yra. Aš manau, kad pritarta buvo šią 24 pataisai per pirmąjį svarstymą, tai reikėtų prie jos grįžti. Taip pat norėčiau trumpai paminėti kai kurius kontroversiškus aspektus. Manau, kad e, mes e, neturėtume nurodyti maisnės, alkoholinių gėrimų maisnės vertės. Svarbiausia informacija yra alkoholio nuoroda informacija apie alkoholio tūrį. Ir alkoholinius gėrimus reikia vertinti pagal juose esamą alkoholio dalį, o ne pagal jų maistinę vertę. Tai yra svarbiausias aspektas dėl kilmės šalies ženklinimo. Tai taip pat yra labai ginčytinas klausimas. Aš pats laikausi nuomonės, kad uh, ES teisingumo teismas jau yra nusprendęs, kad e, reikia vadovautis kilmės šalies ženklimo atvejais nacionaliniais teisės aktais. Žinau, kad, pavyzdžiui, daug kas e, gali tvirtinti, kad e, švediška mėsa yra daug geresnė už danišką, bulgarišką ar kitų šalių. Aš laikau uh, tokius teiginius visišką kvailystę, tai e, yra tam tikri prekybos apribojimai, remiantis iš ankstinėmis nuostatomis, kilmės šalies ženklinimas yra vykdomas e, laisvanoriškai, tačiau nepaisant to, manau, kad mums reikia tam tikrų teisinių nuostatų, taip pat ir šioje srityje tam tikrų taisyklių, nes taip yra užtikrinama garbinga konkurencija ir tiems vartotojams, kurie nori Švedijoje valgyti tik tai švedišką mėsą, turi būti sudaromos atitinkamos galimybės, taip pat ir <clears throat> žuvų atveju e, būtų reikalingas kilmės šalies e, nurodymas e, Šiuo metu mes gauname informaciją apie tai, kad žuvis yra sugauta Atlanto vandenyje arba kokią nors kitokią bendro pobūdžio kilmės šalies nuorodą arba kilmės vietos nuorodą, mums reiktų konkrečios, konkretesnės informacijos apie e, vartojamos žuvies kilmę. Pabaigai dar vieną aspektą norėčiau paminėti. Manau, kad ponė Gardinė jau minėjo, kad e, neturėtume per daug dėmesio skirti padėties komplikavimui, manau, kad e, reikia suteikti vartotojams visą įmanomą informaciją, tačiau nereikėtų taip pat ir klaidinti vartotojo, nurodydami visą informaciją e, matomoje pakuotės pusėje, tik tai e, laikysime vartotojus neįgaliais tam tikrą prasme susirasti tą informaciją kitose pakuotės vietose arba e, pusėse. Reikia numatyti ir e, galimybę vartotojams patiems prisimti atsakomybę, susirasti informaciją ir aktyviai ieškoti tam tikrų sprendimo prieimimo galimybių remiantis jiems pateikiamą informaciją. Man kartais susidaro įspūdis, kad per daug dėmesio skiriama būtinybei matomoje e, arba išorinė pakuotės pusėje e, visą informaciją patalpinti. patalpinti. Ačiū ponas Parnio dabar. Merci. Je suis plus d'un seul coup. Merci. Dėkui. Aš manau, kad reiktų suvokti, kad mes atsakingi už ateinančias kartas, ne tik už save. Ir manyčiau, kad geriausia priemonė įrodyti produktų patikimumą yra pateikti informaciją. Produktai turi būti skaidrus. Tai nėra mm, konkurencijos, teisingos konkurencijos taisyklių pažeidimas. Tai tiesiog mūsų pareiga Mm, leisti vartotojui, kuris perka maisto produktus, žinoti, iš kur tie maisto produktai. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, perkame ar švedišką, ar danišką, ar ispanišką, ar portugališką, ar vengrišką produktą ir patys pasirenkame. O kalbant apie žuvį, aš esu iš vakarinės, iš, e, iš vakarinės Atlanto pakrantės, nuolat diskutuoju su žvėjais ir visi žvėjai man sako, kad aišku, kad įmanoma nurodyti žuvies kilmę, nes čia nėra didelių problemų. Čia aš pritarčiau ir italų kolegoms, ir tam, ką jie siūlo. Mm, dėl regionų, nes kartais yra labai specifinių regionų su specifiniais produktais. Mes čia kalbame apie sanglaudą, apie e, darbo vietų kūrimą regionuose, apie kovą su klimato kaita. Taigi, kai mes perkame maisto produktą, m, mm, turime žinoti, iš kokio regiono jis yra, kai perkame vaisius ir daržovės, galbūt galime rinktis, iš kur jas pirkti, kad prisidėtume prie kovos su klimato kaita. Aišku, galime pirkti vynogės iš Čilės e, gruodžio mėnesį, bet pavyzdžiui, aš savaitgali e, gamindama pietus, e, pirkdama nyžius E, nenorėjau pirkti kinietiškų anyžių, kadangi jie atvežti iš labai toli, o verčiau rinkausi vietos produktą. Aš čia pritarčiau Dagmar, kad parlamentas per antrąjį svarstymą turi duoti aišku signalą, ko parlamentas nori, nes piliečiai mus išrinko. Ir mes turime patenkinti jų lūkesčius, o e, transformuotų riebalų uždraudimas turėtų būti vienas iš mūsų prioritėtų. Labai svarbu taip pat ir alergenai. E, alergijų skaičius didėja, e, yra daug alergiškų vaikų ir labai svarbu, kad alergenai būtų nurodyti ant pakuotėje, kaip ir cukraus, e, druskos kiekis. O kai mes kalbame apie porcijas, aišku, kad reikia nurodyti, kiek kalorijų yra vienoje porcijoje arba kiek kalorijų ir jei porcija yra keturi sausainiai, o mes suvalgome vieną, tai aišku žinosime, kiek kalorijų tas vienas sausainis turi. Mums reikia siekti kuo skaidresnio informacijos pateikimo. Merci, euh, Ana Zaborska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka na začiatku tejto e, debaty. E, Koju, ponė pirmininkė, ponė Zaborska. Diskusijos pradžioje sa, e, kolegos sakė, kad mūsų komiteto nuomonė skiriasi, bet aš nemanau taip. Bet kuriuo atveju norėčiau pasveikinti pranešėją. Nes būti pranešėję per antrąjį svarstymą, kai skirtumai tarp, e, kai, kai tas skirtumas tarp parlamento patvirtinto teksto ir tarybos pozicijos yra labai didelis. Taigi dabar pranešėja tikrai nėra lengvoje situacijoje ir labai stengiasi uh, kad pavyktų pasiekti sutarimo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Įvairios politinės frakcijos minėjo, kad turėtų būti e, galimybė nurodyti porcijos energetinę vertę. Ir yra labai daug argumentų remiančių tokią poziciją. Tai būtų geras dalykas, kai tos porcijos yra mažesnės negu 100 gramų ir tada vartotojas iškart žinotų, kokia yra porcijos energetinė vertė. Bent jau gamintojas turėtų uh, pateikti tokią informaciją ant pakuotės, ant etiketės. Kilmės šalies klausimas. Nurodydami kilmės šalį, kai e, produktas yra iš, iš vienos sudėdamosios dalies, yra nesudėtinga. Bet sudėtingesnė yra situacija, kai maisto produktas sudarytas iš keleto dalių ir tos visos dalis, sudėtinės dalis nebūtinai atvežtos iš tos pačios šalies. Ir visų tų dalių kilmės šalių išvardinimas gali uh, Mm, gamintojui e, virsti labai dideliais papildomais kaštais. Mes turime informuoti vartotojus, bet neturime taip pat be galo komplikuoti verslo situacijos. Ir dabar paskutinis, e, paskutinė kalbėtoja Linda. Norėjau pakalbėti apie keletą dalykų, kurie jau buvo minėti kilmės šalies nurodymas. Noriu pasakyti, kad galime e, čia netinkamai informuoti vartotojus, nes mėsa paprastai žymima, e, kilmės šalis žymima mm, paskutinėje vietoje, pavyzdžiui, viščiukų kojos gali būti atvežtos iš Junktinės karalystės, bet supakuotos Prancūzijoje. Ir tada žymima, kad kilmės šalis yra Prancūzija. Aš e, noriu pasakyti, kad mes e, negalime taip klaidinti vartotojų ir turime nepalikti tokių spragų teisės aktuose. Kalbant apie žuvį, žuvis jau žymima, kilmės šalis, šalis žuviai jau yra nurodoma. Dagmar minėjo e, pasiektus sustarimus per pirmąjį e, svarstymą. E, ir prašė, kad e, pranešėja, kad laikytųsi tų e, nutarimų, tų sustarimų per pirmąjį svarstymą, tarp jų buvo privalomas transformuotų riebalų žymėjimas, privalomas penkių sudėtinių dalių žymėjimas ir privalomas kilmės šalies žymėjimas. Kalbant apie porcijas, daugelį, ant daugelio produktų etikečių jau žymimas porcijų dydis ir energetinė vertė. Ir labai svarbu žinoti, mm, kalbant apie tą porcijos dydį, jinai irgi gali būti, tas porcijos dydis gali būti klaidina, klaidinantis, pavyzdžiui, porcija gali būti skirta keturiem žmonėm. Tai ar negeriau tada e, šimto, žinoti šimto gramų maistinė ir energetinė vertė, arba tada Galbūt reikia siekti, kad gamintojai mažintų porcijų dydį. Alkoholis. Aš geriau apelsinų sultis aną dieną, o mano vyras gėrė alų. Tai ant sulčių buvo labai daug įvairios informacijos, kiek kalorijų, kiek cukraus ir taip toliau. O ant alaus skardinės iš vis nebuvo jokios informacijos. O alkoholisgi veikia žmonės, yra, kyla ir, ir alkoholizmo problemų. E, nutukimas gali būti taip pat susijęs su per dideliu ar alkoholio vartojimu. Ir reikia taip pat ant alkoholio pateikti, ant alkoholio pateikti tam tikrą informaciją. Dėkoju. Dabar suteiksiu, suteiksiu žodį Sanko generalinio direktorato atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Diskusijos buvo ilgos. Mes perskaitėme susidomėję ponios Somer pranešimą. Norėčiau pakomentuoti keletą punktų. Pirmiausia, etikečių šrifto įskaitomumas. Tikimės, kad parlamento pozicija su, priartės prie tarybos pozicijos, nes mums labai svarbu, kad būtų numatyti dydžiai, šrifto dydžiai, kad maisto gamintojai mm, laikytųsi tų numatytų dydžių. Mums tai yra labai svarbu, ir mes manome, kad vartotojui tai yra labai svarbu, nes reikia, kad jis sugebėtų įskaityti tą informaciją, kuri yra pateikta e, ant pakuotės ar maisto produkto etiketėje. Kilmės šalis. Mes suprantame, kad čia yra sudėtingas klausimas. Noriu pasakyti, kad jau daugelio maisto produktų kilmės šalis yra nurodoma, tai yra žuvis, kiaušiniai, daržovės, vaisiai. Šių visų maisto produktų kilmės šalis yra nurodoma ir reikia, kad mes išlaikytume teisinį nuoseklumą mūsų teisės aktų, mūsų reglamentų reikalavimų nuoseklumą. Tarybos pozicija dėl E, mėsos yra aiški, dėl kitų klausimų atliekamas, mm, atliekami mm, tyrimai, tai yra Žemės ūkio generalinis direktoratas e, atlieka tos tyrimus e, ir Sanko generalinis direktoratas atlieka tuos tyrimus dėl kilmės šalies tiem produktam, kuriem jinai dar yra nenurodoma. Kalbant apie uh, alkoholinius gėrimus, suprantame, kad yra problema apibrėžiant apibrėž, e, alkoholinius kokteilius. Ir mes esam pasirengę kartu su parlamentu pabandyti tuos kokteilius apibrėžti. Kol kas e, tas apibrėžimas dar labai neaiškus, bet mes norėtume, kad vartotojai žinotų, kas įeina į tokių kokteilių sudėtį, nes dažnai tai į tą sudėtį įeina alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai. Alergenai, mūsų nuomonė, yra ypatingai svarbu, kad alergenai būtų nurodyti ir kad informacija apie alergenus būtų pateikta ir nepakuotiems produktams. Nes tai labai svarbu tiem Europos piliečiam, kurie turi vieną ar kitokią alergiją. Ir mes norėtume, kad alergenai taip pat būtų nurodomi ir nepakuotiems produktams. Ir juolab, kad jie būtų nurodomi pakuotiems produktams. Dabar maisto, maistinė vertė mes manome, kad penki svarbiausi, penkios svarbiausios sudėtinės dalis turėtų būti nurodomos pakuotės priekinėje pusėje, kad vartotojai turėtų visą esminę informaciją apie tų sudėtinių dalių maistinę vertę. Taigi norėtume, kad visa tai būtų nurodyta pakuotės priekinėje pusėje. Porcijos šimtai, šimtas gramų, šimtas mililitrų, porcijos, porcijų dydis. Norėtume, kad etiketėje būtų pateikta informacija vartotojui, kad pirkdamas jisai, kad pirkdamas vartotojas galėtų palyginti panašius produktus iš kurių gali rinktis. Ir dėl to mes labiau norėtume, kad būtų žymima 100 ml ar 100 mg ar, ar 100 gramų maistinė ir energetinė vertė, nes tada lengviau tos, produktų, um, tada lengviau tos produktus palyginti. Aišku, sausainių porcijos, kai mes valgom sausainius, um, informacijos apie porciją nurodymas yra labai svarbus, bet apskritai vartotojui renkantis ir perkant, manyčiau, kad e, naudingiausia yra jam gauti informaciją apie 100 gramų arba 100 ml maistinį ir energetinę vertę, kiek galėčiau pasakyti. E, dėkui, dabar žodis pranešėjai. Ačiū, pana pirmininkė, pamėginsiu reaguoti į kai kurios konkrečius klausimus, aptarti kai kurios konkrečius aspektus. Pirmiausiai dėl tų GDA vadinamųjų, ponas Gerbrandė norėjo, kad nuorodos apie maistinę vertę būtų privalomai e, ta informacija pateikiama. E, ja tačiau galima pateikti savanoriškai, parlamentas jau pritarė atitinkamam pasiūlymam, pasiūlymas atitinkamai ženklinti atšildytus produktus, e, Lobistai man pranešė, kad dėl to galėtų kilti problemų sviestui. Mes tuo tarpu šį pasiūlymą teikėme turėdami omenyje mėsą, nes buvo kilę problemų atskiruose valstybėse narėse dėl per ilgai saugotos užšaldytos mėsos, apie tai būtų galima dar diskutuoti papildomai, suprantama, kad e, kai kurie gaminiai, kurie naudojami sriuboms virti, e, ne visi yra užšaldomi ir po to atšildomi dėl alergenų. Kai kurie kolegos e, juos minėjo, savame suprantama, kad turi būti išlaikyta informacija apie alergenus pakuojamuose gaminiuose ir taip pat ir nepakuojamuose. Dėl šio pasiūlymo parlamento pozicija nepasikeiti. Ta pačia diena supakuoti produktai, šviežiai supakuoti produktai, pavyzdžiui, salotos, kurios parduodamos prekybos centruose šie gaminiai laikomi oficialiai nesupakuotais ir savame suprantama, kad ant jų pakuočių reikia nurodyti e, su alergenais susijusią informaciją, bet koks maisto produktas, kurį galite e, įvairiais būdais, visais įmanomais būdais įsigyti, e, ant jo arba šalia jo turi būti nurodoma su alergenais susijusi informacija ir aš reikalauju, kad informacija būtų pateikiama apie alergenus labai aiškiai. Dėl ginčio, <clears throat> kaip nurodyti maistinę vertę, ar 100 gramų, 100 ml, ar vienai porcijai, parlamentas priėmė sprendimą privalomą tvarką taikyti 100 ml ar mg sistemą Niekas nenori uždrausti pateikti papildomą informaciją susijusią su porcijomis arba taikoma porcijų atžvilgių. Savame suprantama, tai labiausiai tiktų saldumynams, kadangi šiuo metu jiems labai patinka 100 gramų arba mililitrų nustatyta maistinės vertės nurodymo tvarka. Čia mes siekiame, kad <clears throat> parduotuvėse įsigijami produktai tokiu būdu būtų geriau tarpusavėje palyginami. Dar grįžtant prie GDA ir porcijų klausimo, problema kyla dėl to, kad nėra apibrėžtas porcijos, vienos porcijos dydis ir <clears throat> Porcija galėtų reikšti pusę piragaičio e, ir kol e, porcijos dydis nėra apibrėžtas, mes negalime e, numatyti prievolės vietoj 100 gramų arba mililitrų nurodyti vienos porcijos maistinę vertę. Taip pat dėl gliutenų Mm. <clears throat> naudojimo uždraudimo. Aš e, noriu aiškiai pasakyti, kad siekiant išvengti vartotojų klaidinimo, septintajame punkte aš siūlau uždrausti teiginius, e, kad tam tikrose gaminiuose nėra tam tikros sudėtinės medžiagos. Pavyzdžiui, uždrausti e, informaciją apie tai, kad vyne nėra naudojama riebalų, nes ir taip aišku, kad jame riebalų nėra naudojama. Aštuoniasdešimt antrasis pakeitimas buvo užduotas klausimas dėl e, tarybos siūlomos galimybės valstybėms narėms pačioms numatyti prievolę teikti informaciją apie kilmės šalį. Aš siūlau šį pasiūlymą atmesti, nes per pirmąjį svarstymą mes e, tokiai praktikai nepritarėme. Jeigu dabar leistume e, atskiroms valstybėms narėms privaloma tvarka liepti teikti informaciją apie kirmės šalį, tai reikštų daus rinkos sąlygų iškraipimą. Ir būtent dėl šios priežasties mes per pirmąjį svarstymą atitinkamą pasiūlymą atmetėme. Dėl vartotojų klaidinimo nurodant kilmės šalį buvo minėta, kad šiuo metu yra įmanoma taip klaidinti vartotojus. Reglamento projekto septintajame straipsnėje e, mes jau per pirmąjį svarstymą pateikime atitinkamus pasiūlymus, kaip uždrausti klaidinti vartotojus, pateikiant neteisingą informaciją apie kilmės šalį. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad nesu nusiteikusi prieš kilmės šalies nuorodas, tačiau puikiai žinome, kad kai kuriems gaminiams taikomos sektorinės taisyklės susijusios su kilmės šalies nuorodomis ir parlamentas per pirmąjį svarstymą tarp kitko priėmė nutarimą susijusi su e, atitinkamu poveikio įvertinimu dėl kilmės šalies ir padėtis. E, tas sprendimas buvo neaiškus, nes buvo pritarta kai kuriems tarpusavėje prieštaraujantiems pakeitimams aš laikausi nuomonės, kad komisija privalo atlikti iš ankstinį poveikio įvertinimą prieš e, primant tam tikrus sprendimus. E, tai, kad kolegė Rodvėrint mane ragina laikytis pirmojo svarstymo metu patvirtintų nuostatų, tai aš e, laikausi tų per pirmąjį svarstymą priimtų sprendimų ir jeigu įdėmiai perskaitytumėte mano pranešimą, patys tuo galėtumėte įsitikinti. Ir, <clears throat> pavyzdžiui, aš vėl priešinusi atitinkamiems pasiūlymams. Uh, neįtraukti į reglamento taikymo sritį alkoholinių gėrimų. Dabar mes vėl pradame iš naujo diskutuoti apie alkoholinius kokteilius. Aš tokiam pasiūlymui priešinusi, pirmiausia dėl to, kad nėra aiškaus alkoholinių kokteilių apibrėžimo. Ir ponas e, Pudelė, komisijos atstovas, e, ką tik pasakė, kad komisija yra pasirengusi tokį apibrėžimą nustatyti. Mes galime teigiamai tokį, tokius planus vertinti, tačiau kol apibrėžimo nėra, mes negalime taikyti reglamento nuostatų alkoholiniams gėrimams. Mes kalbame apie maistinę vertę, o ne apie kitokio pobūdžio informaciją susijusią su alkoholiniais kokteiliais. Tačiau noriu priminti, kad per pirmąjį svarstymą mes nusprendėme taikyti išimti alkoholiniams gaminiams. Tiek noriu pasakyti. Ačiū. Dar. E, Ar yra norinčių kalbėti? Prašom, tada tik labai, labai trumpai ir ponia Gardinį taip pat labai trumpai. Pirmoji e, kalbėtoja norėčiau pasakyti poniai Samer, kad jinai negali pasirinktinai pasirinkti, kurią parlamento poziciją paimti ar ne. Parlamentas norėjo e, aiškiai išdėstė, kokia yra pozicija dėl penkių pagrindinių maisto medžiagų ir dėl kilmės šalies. Jūs turite nuspręsti, ar remsitės parlamento poziciją pareikštą per pirmąjį skaitimą, nes tai nėra jūsų pozicija. Taigi norėčiau žinoti, ponė pranešėja, kaip jūs elgsitės. Pone Gardini, klausimas. Negalime, jūs sakėte, negalime rašyti, kad nėra produkte gluteno kadangi gliutenas yra vienas iš alergenų, tai aš manyčiau iš vis, kad reikia rašyti, nėra gliuteno liekanų, ne, e, nes e, nėra gliuteno likučių, nes net ir likučiai gali būti pavojingi. Nes e, galbūt, sakysim, svorio ir galim priaukti, bet anafilaktinio šoko tai nieks nenori gauti, valgydamas produktą, kuris jam gali sukelti alergiją. Ponas Pirilo. Pone uh, Somer ir komisijai ir poniai Somer norėčiau dar kartą pasiūlyti pagalvoti apie 100 mg, 100 ml ir porcijas. Ar porcija yra 100 mg ar 100 ml dalis? Aš manau, kad taip. Ir pateiksiu pakeitimą, kad jei dėžutėje, kurioje yra 100 gramų, yra 20 sausainių, tai kiekvienas iš jų sveria 5 gramus. Ir jei pirkėjas nori lyginti, tada e, 100 gramų šio produkto su kito gamintojo 100 gramų, tai jis turi tą galimybę. Bet kodėl jis neturi turėti galimybės palyginti porcijų? Kodėl mes negalime uh, nurodyti porcijų. Norėčiau gauti paaiškinimą ir iš komisijos, nes mes turime ginti e, vartotojus, ne tik gamintojus. Na, dabar persime prie institucinių aspektų. Na, žinome visi, kad per antrąjį svarstymą mes jau. Jų į teisės aktą negalime rašyti tų dalykų, kurie nebuvo patvirtinti per pirmąjį svarstymą. Todėl, mano manimu, tikrai nėra prasmės kalbėti apie alkoholinius gėrimus. Priminsiu, pirmame svarstymė apskritai e, nenustatėme savanoriško principo nustatant porcijų dydžių. Bet priva, tačiau privalomas žymėjimas yra 100 mg, 100 ml ir porcija. Taip pat nereikalavome, kad kilmės žymėjimas būtų savanoriškas. E, tačiau 101 e, ir 83 pakeitime e, toks žymėjimas buvo privaloma tvarka siūlomas. Pone Zomar. Pone Zomar. Na, manau, turėčiau kai ką paaiškinti, man atrodo, dėl gliutenų. Dėl gluteno yra nesusipratimas kolega gal viską netaip supranta, visi kalbame ne apie gliteną. Alergenų žymėjimas bus tikrai geras, tai yra atitiks jūsų norus. O tai, ką aš minėjau, tai liečia septintą straipsnį ir ten kalbama apie klaidinimą mm, produktų pakuoti ir tai visai nesusijęs su alergenais. Bet dar sėkit kreipsiu dėmesį tai, kad kai kalbai apie kilmės e, žymėjimą, tai pirmojo svarstymo rezultatas buvo neaiškus. Aš esu ne prieš kilmės žymėjimą. Jeigu perskaitysi mano pranešimą, pastebėsi, kad aš tikrai nesu prieš. O kai dėl žymėjimo pirm... E, mytybinės vertės žymėjimo pirm... pagrindinė pusėje, Tai ir balsam rezultatas nebuvo e, vieningas. Iš pradžių sutarėme dėl 8-9 žymėjimo pirmoje e, pusėje mytybinės vertės žymėjimo, kit, po to kitos frakcijos priešinas. Taigi, kolegos, kas jums trukdo teikti pakeitimo dėl tų dalykų, kurie buvo patvirtinti per pirmą svarsmę, tačiau kurių dabar pasigendate? pranešime. O dėl jūsų, ponė Rodberin, man atrodo, jūs čia tarsi jau rengėtės diskusijoms Vokietijos žiniasklaidoje. Tai greičiausiai tik dėl to jūs taip nieko gilėgiškai, šitaip asmeniškai mane užsipuolate. Aš tikrai su tuo nesutinku. Pateikite pakeitimų, jeigu tokių turite, nes tai yra įprastinė procedūra. Ačiū. Bon, je... Tai neįprastinis tonas. Paprastai mūsų komiteto posėdžiai vyksta mandagiai ir norėčiau, kad tas mandagumas būtų išlaikytas. Noriu pasakyti, kad pakeitimų paskutinė data yra 18 kovo vidurdienis, balsuosime 12 balandžio.